budrumą, atidumą, kad e, nuosavi ištekliai nebūtų prarasti administracinėje grandinėje ir būtų tinkamai panaudojami mokesčiai. Noriu pasakyti, kad tuo metu, kai Europos parlamentas kaip institucija turės galimybę balsuoti dėl mokesčių, institucijos praktiškai pakeis, e, pakeitė savo prigimtį ir mes praktiškai įžengėme į federalinės valstybės lygmenį, nes galios susijusios su, su mokesčiais dar mums yra nepriskirtos, yra tinkami galiojimai. Iš tiesų, balsuojant dėl tinkamų mokesčių mums suteiktų daugiau laisvių ir galimybių stebėti, kad e, tie europiniai mokesčiai netgultų papildomą naštą ant e, Europos piliečių pečių. Taigi išmintis mums liepia elgtis taip, kad nacionaliniai mokesčiai būtų sumažinti tą pačią dalimi, kuria būtų kurie atitiktų europinio e, mokesčio dydį. E, tai iš tiesų nebūtų labai lengvas darbas, nes e, tam reikia, kad mokesčių tarifas būtų praktiškai vienodas visose valstybėse narėse, nepaisant to, jau šioje srityje yra padaryta, tam pasiekta tam tikra pažanga ir atsakymai į visus reikiamus klausimus. Galbūt bus e, pateikti ir šio klausimo metu. Dabar suteiksiu žodį poniai Grėsui, nes mums tenka abiems garbė pirmininkauti šiam klausimui. Labai ačiū, sveiki atvykę, noriu su Jumis pasisveikinti biudžeto kontrolės komiteto vardu ir džiaugiuosi, kad tas bendras klausimas buvo surinktas, nepaisant to, kad mūsų darbo atvarkė dažnai persipina ir aš tikiuosi, kad ateityje mes galėsime rasti daugiau bendrų interesų ir geriau bendradarbiauti. Europos Sąjungos biudžeto įplaukoms biudžeto kontrolės komitetas skiria vis daugiau dėmesio per pastaros keletą metų, taip pat apskaičiuojant bendras nacionalinės pajamas įplaukas iš muito mokesčių, kadangi Auditorumų specialiusios ataskaitos parodė, kad mes e, vertindami e, mūsų biudžeto išlaidas turėtume taip pat daugiau dėmesio skirti ir e, mūsų pajamoms, taigi siekdami, kad biudžetas būtų subalansuotas, labai ačiū ir nekantriai laukiu tolesnių diskusijų. Ačiū. Įžanginį žodį dabar turėtų aptarti bendrą pranešėjai, pono Žerardo prie nėra, o ponas e, Levandovskis dabar prisijims tiek pranešėjo, tiek bendrą pranešėjo vaidmenį. Small revenues. Uh... Ačiū, pirmininkė, ačiū, kad e, suteikite galimybę aptarti biudžeto pajamų klausimą. Aš pranešėsiu dėl biudžeto ir dėl dabartinės padėties. Dėl tos dabartinės padėties e, nėra nei labai drąsu kalbėti, nei labai malonu. Mes dabar gyvename e, su sistema nuosavų išteklių, kuri labai kritikuojama ir tai bus mažiausia iki 2020 metų. Ir tą sistemą reikia kritikuoti, dėl to mes turime daryti viską, ką galime, kad e, reformuotume nuosavų išteklių sistemą. Mes matome, kad išlaidos evoliucionuoja. Mes e, turime, nežiūrint e, visų pastangų status quo e, pajamų pusėje. Ir nuo 52 metų e, kūrėjai Europos bendrijos numatė, kad nacionaliniai įnašai finansuos biudžetą, bet kad tai bus laikinoji priemonė ir kad vėliau atsiras tikri nuosavi ištekliai. 70 metais iš dalies tai buvo pasiekta vien PVM, bet 80 metais papildoma priemonė buvo įvesta e, įnašai pagrįsti bendromis nacionalinėmis pajamomis ir tai tapo dominuojančiu šaltiniu, bet tai nėra ta vizija, kurią matė, kurią numatė Europos bendrijos kuriai yra tam tikrų skirtumų sviravimų, bet e, BNP įnašai sudaro maždaug 70 procentų, dabar net šiek tiek daugiau, daugiau tai yra e, muitų mokesčiai e, cukraus rinkliavos 12 procentų, PVM suderintas maždaug 10 procentų pajamų sudaro ir neseniai buvo pažadėta dar įvesti baudas, paimas iš baudų. Almunija labai veiksmingai dirbo šioje srityje jis siekia padidinti pajamas iki 2007 metais, e, sunkių laikotarpių, taip pat ponė Vestager e, dabartinė komisija dirba šiuo klausimu. Ir e, bet kada, nesunku pradedant kokį nors pareiškimą, rasti silpnasias pusės, jas įvardinti, bet šiaip padėtis yra labai sudėtinga. Uh, ypač sunku iš esmės suprasti, kaip viskas veikia. Aš dabar turiu 2005 e, metais prieš save suderintų išimčių sąrašą 7-13 metams. Ir e, taip pat panašiai yra 14-20 metams numatyta išimčių, taigi yra išimčių, išimčių sistema taikoma. Ir bet koks e, tiesioginis ryšys su politikos tikslais tampa nebe. be skaidrus, daugelis šalių galvoja, kad ta sistema yra neteisinga, yra daug prieštaravimų. Ir e, nebeaišku, kokia yra grinuoji valstybių narių pozicija. Tos problemos apnuodija diskusijas apie daugia šalius ir metinius sustarimus dėl biudžeto. Iš tikrųjų, tai buvo ir biudžeto komiteto ankstesnėse diskusijose, tai apnuodė paprasčiausiai diskusiją dėl daugiamečių e, perspektyvų, dėl metinio biudžeto. Visi tie e, prieštaravimai trukdo diskusijoms. Ir manau, kad komisijos turėjo pateikti pasiūlymus kiekvienu atveju Pasiūlymai būdavo pagrįsti rimtomis prielaidomis ir paskui buvo daug kas atšaukiama. Kai aš buvau atsakingas už komisijos vardų pateikiamus pasiūlymus, mes siekime nepadidinti ES biudžeto. Tai buvo 2011 metais. Buvo aiškiai apie tai pasakyta. Mes nenorėjome didinti išlaidų, bet bandėme sumažinti BNP. E, įnašus ir siekėme e, užtikrinti daugiau finansų per e, nuosavus išteklius, bet reikia pasakyti, tai nesus, kad tai nesusijęs su fiskalinių kompetencijų perkelimu į e, ES lygi nėra mo, mokesčių be atstovavimo, tai yra tarsi šventas teiginys ir nacionaliniai parlamentai išlieka už fiskalinius dalykus atsakingi, sprendimai priimami vienbalsiai ir nacionaliniai parlamentai pirmiausiai turi patvirtinti bet kokius pokyčius. Tiek galiu pasakyti apie neseniai pasiūlytą tos bandymus ponia Šrajer e, pateikė tam tikrų pasiūlymų praeitie, bet neilgai gyvavo tie pasiūlymai. Vyko konsultacijos. E, Europos parlamentas e, akcentavo labai tuos dalykus, Alan Lamasur apie tai kalbėjo jo šiandien dėja nėra. Jisai pasisakė už reformas, Europos parlamentas prieėmė atitinkamas rezoliucijas ir mes jautėmės, kad mus palaiko sulauksime palaikymo, jeigu bus e, pakeista iš esmės sistema e, nuo 7 iki 13 metų, bet papraš... E, tai buvo supaprastinimo nuo savų išteklių sistema. Viskas buvo padaryta atlikus labai išsame tikslingumo tinkamumo analizę. Buvo atrinktos penktos sritis. E, finansinių e, sandorių mokesčius PVM, e, e, PVM oro transporto mokesčiai įmonių apmokestinimai. Buvo kalbam apie tam tikrus kriterijus, kurie leistų ištikrinti, kad bus surinkta pakankamai lėšų ir kad tai atitiks ES politinius tikslus. Buvo atlikta dar vėliau įvairių tyrimų e, ir buvo pasirinkti du kandidatai finansinių sandorių mokestis. Antras e, galimas kandidatas su paprastintas PVM Stefan Lenar yra e, smegenys to viso pasiūlymo dėl supaprastino PVM. Finansinių sandorių mokestis viena iš Tai buvo vienintelis mokestis, galbūt šiek tiek populistiškas, nes pakalbam apie tai, kad bus nubaust tas finansų paslaugų sektorius, bet tai buvo vienintelis sėtis, kuri rėmė visuomenė. Tai bent jau rodė nuomonių apklausos. Tai yra vienintelis mokestis, e, kuriam pritarė visuomenė. E, nustatant 0,1 procento e, mokestį obligacijoms ir akcijoms ir 0,01 e, procento mokestį išvesnėms finansinėms priemonėms. Tai buvo e, laikoma galimų papildomų nuosavų pajamų e, šaltinių, siekiant sumažinti BNP įnašus. Stefanas Lenardas apie tai kalbėjo vėliau išsami, bet vis tik tai kilo problemų dėl teritorinių principų ginčių E, žiniasklaida pavadino tą mokestį Tobino mokesčiu, bet tai yra ne tas pats, kas Tobino mokestis. Jisai buvo pritaikytas 80-ame e, dešimtmetyje e, valiutų operacijoms. O dabar buvo siūloma uf, apmokestinti obligacijų, akcijų ir išvesinių finansinių priemonių operacijas, sandorius. Jūs žinote, kaip viskas buvo. E, pozityvi atmosfera neišsilaikė ilgai ir turiu pripažinti, kad nepavyko mums nieko padaryti. Kita pasiūlymo dalis buvo susijusi su korekcijomis ir su paprastinimu. Užuot uh, taikant e, tą sudėtingą išimčių išimčių sistemą, pradant nuo e, Junktinės karalystės permokos e, gražinimo ir laikantis Fontainebleau susitarimo 88 metais pasiektų, buvo taikomos korekcijos keturioms valstybėms narėms. Buvo sakoma, kad jos turėtų būti, joms turėtų būti kompensuota už tai, kad jos neteisingai turi įmokėti mokesčius E, daug, daugiametės finansavimo programas ir kad grinosios įmokos netitinka gerbuvio jų sta, statuso ir buvo išmokamos vienkartinės išmokos valstybėms narėms. Turiu pasakyti, kad e, per dėrybas tarp valstybių narių buvo išsakyta labai rimtų pasipriešinimų iš Junktinės karalystės e, pusės Švedijos pasinaudojant patirtimi galima pasakyti, kad mūsų pasiūlymai skiriasi nuo finansinio sandorio mokesčio. Mes e, apgynėme status quo, bet paskui prasidėjo darybos su parlamentu ir paskui, kas dirbo parlamente, prisimena pasipriešinimą ir kaip veikė aukšto lygio darbo grupė dėl išteklių. Ji buvo įkurta 14 metų vasario mėnesį, jos e, sudėtis pasikeitė po rinkimų. Jie E, buvo atliktas e, pirmas vertinimas Ivailo Kalfin, kuris dirba šioje grupėje, norėtų mus padrasinti, sakydamas, kad vis tik tai yra pakankamai galimybių judėti prieki, tai nėra neįmanoma misija. Finansinių sandorių mokestis iš dalies išliko, išgyveno Tai yra e, sustiprinto bendradarbiavimo procedūros dalis. 11 e, pradžioje savanorių e, šalių pradės įtaikyti 2016 metų pradžioje, bet tai nebus paėmos į ES biudžetą, o į nacionalinius biudžetus. Mūsų pasiūlymas du trečdaliai finansinių sandorių mokesčio turėtų būti pervesta į Europos biudžetą. Tai buvo pagrįsta tam tikrais skaičiavimais ir tai rodo, kad mes galėjome iš tikrųjų sumažinti realiai BNP mm, įnašus ir užtikrinti fiskalinį konsolidavimą krizės metu Europoje. Kita istorijos dalis. E, yra ta, kad mes, Europos parlamentas, labai norėjo žengti į priekį ir aukšto lygio grupė e, vadovavimą pono Mončio dirbo taip pat šią rinkmę. Ir man atrodo vis tik tai, kad e, aukšto lygio grupė neturėtų, ne, neišvedinėje neišvedinė dviračio, nes yra atlikta labai daug e, vertinimų, tinkamumo vertinimo. Uh, Ir mes politikoje turime nepamiršti, kad mes turime užsitikrinti vertę už pinigus, patikimumą ES biudžetui, kad piliečiai pasitikėtų Europos biudžetu. Tai yra žingsnis, pirmasis mūsų žingsnis, patikimumas, įvaizdis. Ir mes taip pat e, turėtume tada žengti kitą žingsnį, e, tai vadiname nuosavais ištekliais arba mokesčiais, bet jeigu neturėsime mes to pasitikimo, neturime jokių galimybių žengti į priekį. Ir dabar bijau, kad atmosfera Europoje nėra tam labai palanki, tačiau e, žiūrint į visus dabartinės sistemos e, trūkumus, mes turėtume kažką daryti. Reikia e, įtikinti, bet tą galime padaryti tik tai e, už, į, parodami, kaip tai yra naudinga, kad Europos institucijos veikia patikimai, turi autoritetą, vien techninių dalykų nepakaks. Toks e, mano būtų įžanginis žodis, galbūt nelabai padrasnintis, bet norėjau tą pasakyti. Il y a plus qu'une heure d'espoir et c'est pour tikrai vilties mes e, turime, nepraradome, dėl to čia ir susirinkome. Dabar suteiksiu žodį poniai Inies Ajala Sender. Ar dabar norite kalbėti? Antroje diskusijoje. Taigi, ponė Levandovski, tie plojimai yra padrasinimas. Ir dabar pirma, pirmas Pirma diskusija, bendrai pristatoma situacija. Man atrodo, kad jūs turėjote pasisakyti pirmoje dalyje. Pirmoje dalyje kalbėsime apie esamą padėtį, nuosavį ištekliai ES biudžete. Ir maždaug apie ketvirtą valandą turėtumėme baigti šias diskusijas. Donc, uh, I think Stefan Lenner should be responsible for. Stefan Lenner, man atrodo, pasakos apie PVM evoliuciją. Aš turėjau papasakoti apie esamą padėtį. La présentation a été faite et je vous en remercie. Taigi pristatėte esamą padėtį, dėkoju, dabar žodis ponui Štefanui Lener. Um, German. Here, I've been... Pirmininkė. Gerbiami parlamentarai. Ačiū už kvietimą. Trumpai papasakoti apie PVM nuosavų išteklių kontekstą. Kodėl pridinės vertės mokestis? Per Europos bendrijų istoriją Pritinės vertės mokestis visuomet iškildavo kaip e, diskusijų klausimas. Galimų potencialių diskusijų klausimas, kalbant apie ES biudžetą. Pridėtinės vertės e, mokestis yra vienintelis ištekliais pagrystas mokestis. Ir kai Europos parlamentas 94 metais pateikė pranešimą dėl galima ES finansavimą ateityje, taip vadinamasis langės pranešimas apie galima europinį pridinės vertės mokestį. Taigi visuomet, visose diskusijose, kai Prodi komisija pateikė siūlymą dėl trijų PVM finansavimo šaltinių ir taip pat Janoš Levandovski priminė 2011 metais PVM buvo vienas iš dviejų pas, komisijos pasiūlymų. Taip yra dėl to, kad PVM yra platus e, mokestis, kuris skatina vartojimą ir ne, nebaudžia gamybos sektorių. Tačiau PVM iškart iškelia sažiningumo klausimą ir dėl to daugelį valstybių narių tarifas yra sumažintas, kai kuris yra nulinis. Europos bendrijos kūrimosi pradžioje manė, kad PVM mokestis ir mokestis leidžiantis efektyviai vykdyti tarp valstybinę priekybą. Taigi iš kartas mokestis buvo suprastas kaip bendros rinkos mokestis. Dėl to PVM mokestis visuomet buvo susijęs su tam tikrais argumentais dėl to, kaip finansuoti Europos Sąjungą, siekiant veiksmingos integracijos į vidaus rinką ir kaip kurios įplaukos, kurias davė sėkmingą integraciją, turėtų būti susijęs su ES lygmens finansavimu. Siekiant, kad tai veiktų bendroje rinkoje. Ir visuomet tie argumentai buvo susiję su politinėmis diskusijomis dėl PVM. 80-metyje tai buvo nuosavas išteklis bus surenkamas iki 79 metų, o po to 10-mečio pradžioje PVM grindžiami, pagrindų grindžiami nuosavi ištekliai tapo pačiu svarbiausiu nuosavu ištekliu, kaip matome čia šviesiai mėlynai pažymėta, pažymėtas tas mokestis. Tačiau, kaip žinote, bandymas suderinti PVM bazę ne vis, ne, niekuomet nedavė sėkmingų rezultatų. Iškart atsirado daug išimčių ir per kiekvieną plėtros raundą buvo, atsirasdavo vis naujų sistemos išlygų ir išimčių ir ta sistema tapo labai sudėtinga. Dėl to dabartinis PVM yra grindžiamas kompleksinė, statistiškai suderintų mokesčių bazių sistema. Toliau akivaizdu, kad iki 92 metų kiekvienose dėrybose valstybės narės mažindavo PVM, PVM dalį nuosavosiuose ištekliuose. Ir tokiu būdu nukentėdavo neturtingiausios valstybės narės. Norėčiau Jums parodyti, kokia yra dabartinė sistema, kaip yra skaičiuojamas PVM grindžiamas nuosavas išteklis. Ir kairėje, apačioje matome realias įplaukas. Ir po to yra vykdomos įvairios korekcijos, yra dali, dalinamas e, vidurkis, dalinama iš vidurkio. Tai yra visi PVM tarifai, kurie yra taikomi šalyse ir po to tarpinė PVM bazė Iš jos yra išskaičiuojamos tam tikros sumos, korekcijos ir kompensacijos ir tada galiausiai jau yra paskaičiuojama suderinta harmonizuota PVM mokesnė bazė. Taigi tai aiškiai parodo, kad sistema labai kompleksinė ir sudėtinga. Taip pat reikia pasakyti, kad e, jau daugelį dešimtmečių naudojame šią sistemą, taigi sistema veikia galiausiai, nors sunkumų yra nemažai. Kai suderinta PVM bazė yra nustatoma, tuomet darom, daromi tolesni komisijos pakoregavimai. Tai yra susijęs su tuo, kad nuosavį ištekliai iš PVM yra susijęs su gražinamomis permokomis. Trys valstybės narės gauna tokias e, kompensacijas ir suderinta PVM bazė yra naudojama skaičiuojant Junktinės karalystės perviršio kompensaciją, e, permokos kompensaciją. Taigi, ta bazė tikrai, ta bendra PVM bazė turi įtakos Junktinės karalystės permokos gražinimo paskaičiavimui. Taigi, čia visa ta konotacija yra gan sudėtinga. 2011 metais komisija pasiūlė atsisakyti tos, to nuo savo ištekliaus, išteklio, išteklio pagal PVM nes viskas tapo sudėtinga ir valstybės narės jau nesido, nebuvo suinteresuotos ir nuolatos mažino tarifus. Ir po to buvo pasiūlyta vėl skaičiuoti nuosavą išteklį pagal PVM, bet tą daryti geriau. Ir čia buvo pasiūlyta iniciatyva PVM srityje, taip vadinamoji žalioji knyga, kurios tikslas pagerinti PVM sistemos funkcionavimą. Ir susijęti tai su pasiūlymu dėl naujo PVM nuo savo ištekliaus. Taigi tie du dalykai buvo tarpusavėje susiję. Naujo pasiūlymo esmė buvo, priešingai nei tai, ką mes darome dabar, ne išspręsti nepakankamo harmonizavimo problemą, įvertinant pavienius elementus, bet surandant bendrąją šaknį, uh, įtraukiant tik tai tuos sandorius, kurie yra standartiškai vertinti visoje valstybė, visose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, televizoriai, tarkim. Televizoriai, televizoriams taikomas standartinis PVM visur Europos Sąjungoje ir pagal tokį pasiūlymą ateityje, jeigu tas pasiūlymas būtų ar bus patvirtintas, Kas kart, kai pilietis įsigyja televizorių ir sumoka standartinį PVM, nedidelė to standartinio PVM dalis pereitų į ES biudžetą. Kitų sandorių atveju, pavyzdžiui, televizijos programų įsigijimo atveju, čia maž, ma, taikomas sumažintas tarifas kai kuriuose valstybės narėse, tai nesudaro tos bendros šaknies, tuomet e, nuo to PVM nepatektų lėšos į ES biudžetą. Tik tai tų transakcijų atveju, kur standart, kur, kurios yra kurioms taikomas standartinis PVM. -as. Taigi čia buvo 11 metų pasiūlymo esmė ir tokiu būdu kur kas paprasčiau būtų paskaičiuoti tas įmokas. Visas kompensacijas galima įvertinti atitinkamai ir PVM bazės paskaičiavimas būtų paprastesnis. Tačiau vis tiek tokiu būdu būtų skaičiuojamos įmokos, ir tai būtų susiję su pačiu mokesčių mokėtoju, bet ne iš mokesčio mokėtojo būtų skaičiuojama. Tai būtų vis tiek e, nacionalinio biudžeto įmoka į ES biudžetą. Ir čia galbūt ta mintis, kurią reiktų ir ateityje pasvarstyti. Taigi, aišku, išvada tokia. Sistema būtų buvusi paprastesnė, tačiau vis tiek tai būtų įplaukų per, pervedimas, tai nebūtų tiesioginis ryšys su mokesčių mokėtoju. Taigi, kokie yra pagrindiniai PVM nuo savo išteklio elementai, bet tai būtų aktualu bet kokio mokesčio atveju, norint finansuoti ES biudžetą. Tai būtų taikoma ne tik PVM atžvilgių, bet ir kitų mokesčio atžvilgių. Pirmiausia, reikia išspręsti nesuderintos mokesnės bazės problemas, nes turi būti kažkokie tai e, suderinamumai tarp valstybių narių, jeigu norime bendros bazės. Taigi čia reikalingos statistinės korekcijos, kaip yra ir dabar, dabartiniu atveju, arba reiktų išvesti tą bendrąją šaknį, bendrąją vardiklį. Kitas klausimas, kurį reikia išspręsti, kaip tai įvertins ir matys pats mokesčių mokėtojas. 94 metų langė pranešimas, apie kurį kalbėjau, ir 4 metų komisijos pasiūlyme siūloma e, nusileisti iki mokesčių mokėtojo lygmens tam, kad mokesčių mokėtojas savo tvite matytų, kiek PVM pateko ES biudžetą. 11 metų pasiūlyme jau apie tai nėra kalbama, ten tiesiog siūloma paskaičiavimų sistema, kuri būtų susijusi su realiais sandoriais, bet mokesčių mokėtas nematytų, kiek PVM buvo nukeliavo į ES biudžetą. Čia pagrindinė problema yra štai kokia. Jeigu norima nusileisti iki mokesčių mokėtojo ligmens, tuomet tai gali daug kainuoti verslui. Reikia keisti apskaitos sistemas, reikia keisti kvitų sistemą. Šimtai tūkstančių verslo įmonių ES turėtų keisti savo apskaitos sistemas, jeigu mokesčių mokėtojas norėtų matyti, kiek to PVM tenka ES biudžetui. Tai yra papildomi kaštai, kuriuos reikia įvertinti politinėse diskusijose. Taigi, kokie buvo rezultatai? Puikiai jūs visi žinote, bet tik norėčiau priminti, kad Europos taryba 13 metų vasario mėnesį nepatvirtino komisijos pasiūlymo, kaip puikiai yra žinoma, tačiau jo ir nenužudė. Buvo padaryta išvada, kad komisijos pasiūlymas dėl naujo PVM nuosavo ištekliaus darbas komisijos turi būti tęsiamas ir tas PVM išteklis nuosavų ištekliai iš PVM turi būti toliau plėtojami. Taigi, taryba 11 metais šiek tiek pravėrė duris galimybėjai numatyti naujus nuosavus išteklius. Europos parlamentas, matyt, net nereikia jūsų informuoti apie tai, ką nusprendė Europos parlamentas. Taigi, Europos parlamentas savo 12 metų spalio mėnesio teisėkuros rezoliucijoje patvirtino komisijos pasiūlymą be jokių pakeitimų ir tai buvo stiprus padrasinimas dėrybose. Taip pat buvo kreipiamasi su prašymu geriau suderinti PVM sistemas valstybėse narėse, remiantis komisijos 12 metų žaliai knygą. Galiausiai trys institucijos susitarė dėl to, kad reikia įsteigti tarp institucinę aukštų pareigūnų grupę dėl nuosavų išteklių. Ir jai ir patikėtas tas darbas, ji dabar analizuoja, kaip daugelį kitų minčių ir pasiūlymų, kurie yra pateikti šiose diskusijose. Manęs paprašė trumpai vertinti tai, ko buvo galima pasimokyti ir aš uh, galėčiau pasakyti, kad nuosavų išteklių klausimas lieka darbo tvarkėje, dabartinė sistema tikrai netenkina. Kas kart kyla ta problema, kai aptariamas naujas finansinis paketas ir 11 metų komisijos pasiūlymas buvo tinkamai, atitinkamai peržiūrėtas nacionalinėse finansų ministerijose ir tas pasiūlymas buvo paliktas. Galiausiai aukštų pareigūnų darbo grupė dabar vykdo naujus procesus ir visos trys institucijos tuo pačiu lygmeniu aptarė iš naujo naujus išteklius. Tai yra visiškai naujas dalykas. Ir tikimės daug pozityvių rezultatų. Na ir galiausiai kai kurioms valstybėms narėms buvo sudėtinga susitaikyti su nuosavų išteklių sistemos pakeitimu, bet tos valstybės narės suprato, kad jų įmokų lygių tai gali atnešti žalos. Ir tai nuolatos turime spręsti tą problemą, nes valstybės narės laikosi nacionalinės perspektyvos ir kai kurios naujos idėjos atrodo įtikinančiai popieriuje, tačiau jeigu jos daugiau kainuoja, tada sunku valstybės narės įtikinti pritarti toms nuomonėms. Bet čia reikalingas juk vienbalsiškumas. Taigi, uh, naujieji nuosavi ištekliai turi būti paketo dalis ir tame pakete turi būti ir išlaidos, ir permokų gražinimai, ir nuosavi ištekliai, ir vien, tuomet galbūt tikėtinas ir vienbalsiškumas, ir Europos parlamento pritarimas. Dėkoju. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur Lerner. Ačiū, ponė Werneriui. Pakankamai plačios apimties tema ir taip pat sudėtinga. Naujosios formulės esmės sudaro įmoką. Kas čia vyksta? kurią mokės valstybės narės ir kuri bus apskaičiuojama pagal vartotojų e, sumokamas uh, pinigų sumas, tai yra įdomus pasiūlymas. Tačiau valstybėms narėms reikės atlikti pakankamai didelės apimties parengiamosios darbus. Steiksiu žodį dabar poniai Ajala Sender. Ar jūs dabar norite kalbėti ar vėliau? Nes jūs esate užregistruota kalbėti kitą temą, dabar ponas Manka paprašė žodžio. Ačiū, pan pirmininkė. Aš pritariu ponui Levandovskui dėl to, kad dabartinė padėtis tikrai netrodo labai neprikaištingai ir kad tą sistemą vertėtų sukritikuoti. Tačiau, kad išvengtume panašios stacijos pasikartojimo, reikia Turime galvoti apie alternatyvas. Minėjote, kad gavote penkis pasiūlymus, pasirinkote du. Daugelį valstybių veikiantis akademikai teigiamai įvertino, pavyzdžiui, tokią alternatyvą, tai yra anglės dioksido emisijų apmokestinimo. Mokslininkai konstatavo, kad ir Trečiojo pasaulio šalis e, labai smarkiai teršia mūsų atmosferą ir e, toks CO2 mokestis būtų pakankamai geras problemos sprendimo būdas. Europos gamintojus spaudžia į kampą gamintojų iš trečiųjų šalių, gaminantis savo produktus pakankamai taršiai ir išmetantis į aplinką daug anglės dioksido galėtume pagalvoti apie tokią nuo savų išteklių šaltinių ir mokslininkai vertina teigiamai. Dabartinė ES biudžeto padėtis skatina tikrasias šalis mokėtojas nesinaudoti ES biudžeto lėšomis gruodžio mėnesį mes susvarstėme nepanaudotas biudžeto lėšas e, per perviršių ir valstybės narės <clears throat> pageidavo, kad e, tos nepanaudotos lėšos būtų gražintos į jų biudžetus, nepaisant to, kad mes turime 10 milijardų neapmokėtų įsipareigojimų Europos Sąjungo, iš Europos Sąjungos biudžeto. Valstybės narės vis tiek pageidavo susigražinti šias lėšas į savo biudžetus. Taip pat jūs kalbėjote apie alternatyves nuo savo išteklių surinkimo galimybės. Jeigu mes nenorime apmokestinti anglės dioksido, tai kodėl turėtume pasirinkti įplokas ES biudžetą per PVM. Prieš kelius metus JAV dalyvavau atitinkamame seminare dėl biudžeto ir amerikiečiai buvo nustebę, kad mes taikome PVM sistemą biudžeto įplokoms. Tai yra sistema, kuri yra labai uh, pažeidžiama, kuri sunkiausia našta gula ant galutinio vartotojo pečių ir jungtinėse valstybėse, pavyzdžiui, tokia sistema yra netaikoma. Kitas pavyzdys, kaip piknaudžiauti PVM mokesčių. Prieš 20 metų vadovavau įmoniai, pažinojau vieną asmenį, kuris uh, daug užsipirko didelį kiekį vario laidų, pakrovė juos į laivą ir norėjo eksportuoti, tačiau iš tiesų e, tie vario laidai nebuvo įsigyti, viskas buvo, sandoris buvo atliktas fiktyviai, o tas asmo po to e, gavo e, didžiulę sumą pinigų kaip PVM kompensaciją arba kaip susigražino didelės sumas pinigų e, pridėtinės vertės mokesčio pavydalu. Taigi šiandien mes turėtume diskutuoti apie tai, kad dabartinė PVM sistema tinkamai veikia ir galbūt e, mes turėtume ją reformuoti ir apmastyti iš naujo. Ačiū. Iš tiesų, tai yra labai rimta tema, PVM ir PVM sukčiavimas e, mums kainuoja mūsų biudžetų ir valstybinarių biudžetų labai brangiai tačiau e, buvo sukčiaujama pasitelkus prieš kelis metus taip pat ir CO2 mokestį, pavyzdžiui, e, kvotas e, taršos. Ir buvo nustatytos kelios labai brangiai viešųjų finansų sektorių kainavusios finansinės machinacijos susijusios su CO2 apmokestinimu. Pone Salinai, žodis ačiū, pone pirmininkė. Norėčiau taip pat įnešti savo indėlį į šias diskusijas, pasakydama, kad e, jeigu jau galvojame apie naujus mokesčius, turėtume nepamiršti, kad ši tema yra labai opi ir turime atsiklausti ir atsižvelgti tiek į valstybių narių, tiek į piliečių reakcijos ir pagėdamus. Jeigu norime įvesti europinį mokestį, tai turime atitinkamai sumažinti mokesčius taikomus valstybėse narėse, tačiau e, kaip turėtume elgtis su subsidiarumo principu ir su e, mokestinės bazės e, suvienodinimu arba suderinimu ir kas atsitiks gamintojams pirmiausiai, aš čia turiu omenyje mažas ir vidutinės įmonės, tačiau taip pat ir didelės įmonės. Jau dabar turėtume remtis kai kuriais skaičiais ir prognozėmis, todėl norėčiau sužinoti, kokią procentinę dalį sudarytų tas mokis, koks būtų jo tarifas ir e, kiek būtų galima tikėtis įplaukų iš šio mokesčio į ES biudžetą ir kokia dalimi sumažėtų nacionaliniai mokesčiai. Kalbant apie mokesčių slėpimą. Nemanau, kad šioje srityje dedama pakankamai pastangų. Neseniai sužinojo apie naujus, naujas mokestinio sukčiavimo schemas tuo atveju, jeigu būtų įvestas, pradėtas rinkti šis naujas europinis mokestis. Taip pat kiltų papildomas biurokratinės naštos grėsmė, nes reikėtų kontroliuoti, kaip tas mokestis yra surenkamas, o kas pažabos tą biurokratijos karuselę ir kaip bus mažinama administracinė našta ir sąnaudos, nes taip pat negalima per daug apkrauti ir valstybių narių nacionalinių mokesčių inspekcijų. Labai ačiū, ponas Sarvamai žodis. Ačiū pirmininkė. Aš nenoriu duoti klausimą, bet ilgai nekalbėsiu, nes manau, kad tikrai verta skirti daug dėmesio šiam klausimui. Visi suvokiame, kad ši sistema mūsų netenkina ir e, tai yra akivaizdu. Čia yra klasikinis užburtas ratas, į kurį mes patenkame. E, Taigi, jeigu aš pasirinkčiau vieną dalyką, kuriam skirčiau ypatingą dėmesį, tai būtent šis klausimas, tačiau būtent dėl to yra, sakykime, įsivaizduokite šimtą tūkstančių uh, uh, vandens stiklinių, kurios būtų sustatytas labai sudėtinga piramidė ir po to turėtume jas iš naujo perstatyti uh, labai greitai praktiškai spraktelėjus pirštai. Tai atrodytų kaip e, ypatingas e, burtininko triukas, kuriam reikėtų labai gerai pasirengti ir tas parengamasis darbas turėtų būti atliekamas prieš pradedant diskusijas e, su tikrosiomis mokesčių mokėtojomis valstybėmis tikrosiamis mokėtojomis e, įmokų ES biudžetą, nes tai yra tas drakonas, su kuriuo reikia, reikės mums kovoti ir e, tas drakonas tikrai smoks, kada nors atsakomai smūgį, jeigu pajus, kad su juo elgiamasi netinkamai. E, tačiau aš tikiuosi, kad taip neatsitiks, aš iš tiesų tikiu ES tėvų steigėjų idėjomis ir e, tomis pagrindinėmis pamatinėmis vertybėmis, apie kurias kalbėjo ponas Levandovskis, tačiau mes turime rasti patį patikimiausią būdą, kaip paaiškinti Europos piliečiams, kad jie e, kad e, įvedus šį naują mokestį atsibūdė kitą rytą jie tikrai jausis geriau, o ne blogiau. Ir būtent tam dalykui viešiesiams ryšiams aš e, skirčiau daugiausiai dėmesio. Oui. La, la question du juste retour, Tarot. Ponas, Ponas Gairis. Ähm, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu užduoti klausimą ponui Levandovskui ir ponui Leneriui, galbūt, jeigu teisingai supratau, čia kalba eina apie radikalų dabartinės e, PVM e, bazės, kuri naudojama nuosaviems ištekliams apskaičiuoti kai kuriuose ekonomikos e, sektoriuose tai galbūt bus taikoma kaip e, PVM išlyga arba kokia nors nuolaida iš karto aišku darosi įvertinus šią sistemą, kad tas uh, mokestinės sistemos pakeitimas taip pat pakeis atitinkamų valstybių narių įmokas į ES biudžetą. Aš iš tiesų nelabai įsivaizduoju, koks bus visos šios sistemos mastas ir tikrai nesitikiu, kad tos įplaukos iš pridėtinės vertės mokesčio visiškai pakeis valstybių narių įmokas į jas biudžetą, galbūt tik tai pakeis mm, jų apimtis, tačiau tikrai būtų įdomu išgirsti ir pamatyti konkrečius pavyzdžius mm, tam, kad galėtume susidaryti įspūdį apie problemos mastą. Ir Čia reikėtų bent jau mums žinoti, kiek skaičių bus po kablelio. Ar tai bus vienženklis, ar didesnis skaičius. Jeigu tie e, pakeitimai nebus tokie dideli, tai galiu įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje, kur diskusijos e, apie įnašus į S biudžetą ir tai taip vyksta sudėtingai, nes pirmiausia, niekas nežino, kiek Vokietijai moka ES biudžetą ir tie skaičiai nėra viešinami. Tačiau dar mažiau kalbama apie tai, iš kur arba iš kokių pajamų Vokietija moka savo įnašą į ES biudžetą ir kokio dydžio tas įnašas yra. Taigi, jeigu ta informacija būtų sukonkretinta, manau, kad žengtume tikrai rimtą žingsnį į priekį, sąžiningai dėrėdamėsi dėl vidutinės trukmės laikotarpio ES biudžeto sandaros, o nesidarėtume čia dabar neaišku dėl ko. Ačiū, prašyčiau. O pono Donanov, trumpai kalbėti, nes jau laikas mus spaudžia. Gerimas pirmininkė, fiskaliniai klausimai, diskusijos apie mokesčius man atrodo, e, reikalauja mūsų iš esmės e, pasižiūrėti viską, e, aptarti. Mes galime žiūrėti į viską iš smulkesnės perspektyvos, bet taip pat į Europą pasižiūrėti plačiau ir netgi kalbėti apie federalizmą, bet aišku, reikėtų tam naujos sutarties, kas būtų labai sudėtinga dėl mokesčių. Uh, klausimų, ar tai būtų PVM ar kiti mokestiniai šaltiniai ateinantis iš valstybių narių. E, Reikia nepamiršti įvairių problemų, pavyzdžiui, sukčiavimo ar grinųjų mokėtojų ir panašiai. Jeigu mes kalbėsime apie e, naujas e, finansavimo formą šaltinius, tai mokesčiai nebus labai toks jau svarbus elementas. Mes E, turėtume galvoti apie tai, kaip užtikrinti infrastruktūrą, mokinius tyrimus, būstą, e, viešasias e, paslaugas ir ar tai būtų galima finansuoti PVM, tai yra viena iš hipotezių, bet tai nebūtų vienas šaltinis. E, finansinių sandorių mokestis, CO2 mokestis, socialinis mokestis. Tai būtų geri, palankus dalykai ir mes apie tai turėtume kalbėti. E, Monti darbo grupė užsėmė šių klausimų nagrinėjimų ir manau, kad vis tik tai PVM, varg, PVM vargiai ar galės e, patenkinti visus lūkesčius. E, mes turėtume e, galvoti, kaip apmokestinti finansų srautus, e, anglės e, nutekėjimą. Reikėtų apie tuos dalykus kalbėti, nes kitaip Monti darbo grupės rezultatai vargu ar bus pakankamai patenkinami, reikėtų mums greičiau apie tai galvoti, bet parlamentas E, yra dalyvaujančiose diskusijose ir mes sudarome diskusijų dalį. Mes kalbame apie PVM, ponio pirmininkė, taigi turime savęs paklausti, kur ES gali sukurti pridedamą vertę. Manau, kad finansų ministrams ir piliečiam būtų svarbu sužinoti, kokių privalumų jie gali tikėtis finansuodami tiesiogiai ES. Ir Čia susidurime su problema dėl to, kad daugelį sričių bendroji rinka dar neveikia ir dar nesame pasiekę tokio lygio, kad valstybės narės pajustų naudą iš bendrosios rinkos, taigi kyla klausimas, ar negalėtume pasiūlyti alternatyvių sprendimų, pavyzdžiui, tarp valstybinės paslaugas apmokestindami arba pasitelkę viešo privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybės tam, kad e, tas bendradarbiavimas būtų naudingas tiek ES, tiek valstybėms narėms. Pavyzdžiui, turiu omenyje aukcionus dėl ryšių dažnių. Šią savaitę tvirtinsime skaitmį ryšių paketą, kodėl negalėtume kiekvienais metais visoje Europoje tuo pačiu metu surenkti ryšių dažnių aukcioną ir pajamas e, paskirstyti valstybėms narėms, kurios savo ruoštų galėtų finansuoti iš šių infrastruktūros e, projektus ir tokiu būdu būtų e, generuojamos lėšos nuosavos ES ES biudžetui. Taigi turėtume diskutuoti apie tokias e, galimybės ir e, galėtume skirti tas įplaukas gaunamas iš radio dažnių e, aukcijonų dalimis paskirstyti ryšių e, Junkerio planui, atitinkamiams infrastruktūros fondams ir valstybėms narėms ir jau po to gyvenus atitinkamus projektus už tas lėšas, kurios būtų gaunamos iš radio dažnių aukcijonų <clears throat> gauti ir generuoti papildomas įplaukas į jas biudžetą. Ir tik tai tokiu atveju, kuomet būtų parodoma apčiuopiama nauda valstybėms ir piliečiams, būtų galima pritraukti ir privatų sektorių į atitinkamas investicijas. Pone Toma. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pana Kalfiną Ir atsiprašau, kad išeisiu iš posėdžio greitai, nes turiu reikalų, bet dėl PV noriu pasakyti, kad nesu tikra, ar tai geras kelias, nes tai yra vartojimo mokestis. Tai taip pat reiškia, kad visiems vartotojams, visiems piliečiams tai teks e, tam tikra dalis, kuri nėra diferencijuojama. E, Ir nežinau, ar tai susijęs su ES e, egzistencijos esme. Taip pat val, valstybių narių mokestis nėra, e, PVM mokestis nėra deramas e, išteklius pajamų šaltinis, nors iš dalies taip ir yra. Ir Reikia taip pat kalbėti apie teisingos gražos e, sistemą, kiek Junktinė karalystė, kiek Vokietija moka turės būti deramai įvertinta, bet e, gali būti, kad vėl kils nuolatiniai ginčiai ir mes turime galvoti, kad e, nuosavi ištekliai būtų tokie, kurie nebūtų našta ne vieniems, nei kitiems ponas Dinano ir prelegentai kalbėjo apie tai. E, ne tik reikia galvoti apie finansinių sandorių mokės, nes jis neišspręs visų ES biudžeto problemų, bet kažkur reikėtų, nuo kažko reikėtų pradėti. CO2 mokestis. Reikia kalbėti apie tai, bet kokiu atveju. Bet kaip, ką daryti, kaip e, Žan Paul Denau kalbėjo apie tai, kad e, pirmiausia reikia galvoti apie tarptautinių dėlių bendrovių apmokestinimą, mokamus mokesčius. LuxLeaks mums e, parodė, kaip yra iš tikrųjų, kokie yra painų susitarimai reikia uh, imti europinę tam tikrą, taikyti mokestį, ne nacionalinį mokestį, nes kitaip uh, išliks tos problemos, kurios egzistuoja dabar. Ir taip pat manau, kad vis tik tai reikėtų mums nutolti nuo to PVM uh, e, šaltinio. Ponas Fernandesas. Ačiū pirmininkė. Aš neatsisakyčiau nei vieno galimo šaltinio nuosavėms ištekliams. Turėtume pagalvoti apie metodologiją, kalbėti apie nuosavų išteklių būtinybę ir įtraukti visuomenę į tokias diskusijas. Dėl to labai svarbu rasti išėties taškai. Tai galėtų būti fiskalinis neutralumas. Mes turėtume gebėti pasakyti, jog norime, kad būtų nuosavų išteklių sistema, norėtume, kad biudžetas būtų finansuojamas kitaip, kad nebūtų daugiau e, pinigų paimama iš mokesčių mokėtojų kišenį ir turėtume iš, e, aiškiai pasakyti, kad mes mokame tą padaryti, žinome, kaip tai pasiekti. Uh, Jeigu to neparodysime, tai prarasime savo argumentus ir mes mm, neužsitikrinsime tų nuosavų išteklių. Fiskalinis neutralumas turėtų būti išėties taškas, piliečiai nebeturėtų daugiau mokėti ir taip pat reikia aiškiai kalbėti, kad nebus jiems numatyta papildomų mokesčių ir kad jie mokės tiek pat, jeigu ne mažiau. Tai yra labai svarbi kovos dalis. E, kitas labai svarbus dalykas - ES biudžeto finansavimo skaidrumas. Dabar neįmanoma paaiškinti finansavimo vingrybių ir mes turėtume iš naujo pagalvoti. Turėtume pasižiūrėti iš naujo į permokos gražinimą. Jeigu vadovaujasimės šis principais ir taikysime sustiprinto bendarbiavimo procedūrą, ar galime užtikrinti e, tai? Galbūt kelios valstybės narės galėtų pabandyti e, vykdyti bandomąjį projektą. Tai būtų tam tikra bandomoji sistema. Pavyzdžiui, tai galėtų būti bedarbių paramos fondas. Valstybės narės, kurios e, norėtų dalyvauti tokio fondo veikloje, galėtų taikyti sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą ir išbandyti tokį fondą, kad nereikėtų pradėti iš pat pradžių keitinėti sutarčių. Ir ar įmanoma tą padaryti, ar sustiprintas bendradarbiavimas leidžia? veikti taip, kaip sakau. Jeigu ne, tai tuo met reikėtų atsisakyti sustiprinto bendradarbiavimo ir kelti kitus klausimus. O dėl finansinių sandorių mokesčio, tai jis įstrigęs yra. Jeigu mes pradėtume tokį bandomąjį projektą, kiti galbūt įsitrauktų. Dar vienas dalykas. Ar įmanoma sukurti eksperimentinį biudžetą, pavyzdžiui, eurozonos biudžetą pagrįstą nuosavais ištekliais. Galbūt tai galėtų modelis, kuris galėtų vėliau būti pritaikytas visoms 28 šalims. Dėkuoju. Ponas Žavor. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti tris trumpus klausimus. Pirmiausiai, vienas kolega minėjo dabartinės e, sistemos didžiausius trūkumus ir kalbėjo, kodėl ji tokia sudėtinga, nėra visiškai tinkama ir kodėl ją sunku administruoti. Ką naujo ketina pasiūlyti komisija ir kaip valstybės narės vertina dabartinę padėtį ir kaip jūs vertinate valstybių narių prieštaravimą šiems teikiamės pasiūlymams, pavyzdžiui, pasiūlymams dėl finansinių sandorių apmokestimo valstybės narės pakankamai energingai priešinasi. Ką apie tai manote? Antra, Duomenys apie bendras nacionalinės pajamas ir įplaukas iš PVM nėra patikimi, tai nekarta buvo įrodyta ir komisija negali dirbti remdamiesi visiškai patikimais duomenimis, kaip galima būtų išspręsti šią problemą. Kad e, svarbiausi skaičiai susijęs su mokesčių įplokomis būtų iš tiesų pagristi ir patikimi. Dar vienas klausimas. Kol mes turėsime PVM grindžiamą nuo savų išteklių sistemą, tai visuomet turėsime atsižvelgti į tai, kad dėl mokestinio sukčiavimo prarandama labai daug įplaukų iš PVM, kai kuriuose valstybėse narėse e, tie nesurenkami mokesčiai iš pritinės vertės, pritinės vertės mokesčiai, e, jo apimtis sudaro maždaug 30 procentų dėl sukčiavimo. Ir kaip turėtume, kokiu priemonių turėtume imtis, kad nedidėtų biurokratinė našta ir su jais susijusios išlaidos finansinės. Reikia savęs paklausti, ar iš tiesų galime sukurti tokią sistemą, kurią pasitelkus galėtume sėkmingai kovoti su sukčiavimu nedidelėmis sąnaudomis, o jeigu nenorime tokios sistemos, tai turime sustaikyti su to, kad neįmanoma šių procesų kontroliuoti ir toliau e, kliautis dabartinė sistema, kurioje yra labai daug spragų susijusių su mokesčiiniu sukčiavimu ir labai daug prarandama įplaukų. Dabar žodis ponui Werneriui, kuris sureaguos į skirtingus klausimus ir aš pats norėčiau e, pasitikslinti dėl finansinių sandorių mokesčio. Jis yra nepaprastai populiarus, tik tai ne tiems, e, netarptų, kurie jį turi mokėti. Bet dėl uh, finansinių sandorių, ar jie e, veikla nepersikels finansinių paslaugų kitur įvedus šį mokestį ir ar būtų tinkamas tas mokestis, jeigu rytoj staiga e, nebeliks tos veiklos, pavyzdžiui, iš Londono ar kitur išsikels e, centrai. PVM iš tikrųjų nėra geras mokestis reikia galvoti apie vartojimą arba apie gamybos mokestį, bet jeigu e, kalbėsime apie e, gamybos mokestį, tai e, mes e, tuo, mo, tokiu mokesčiu ilgainiui e, prisidėsime prie nedarbo, o PVM yra mokestis, kuris taikomas pagamintiems e, produktams tam tikroje teritorijoje. Aš nepritariu e, kalbėjusių kolegų mintims apie e, PVM. Dėl PVM ir N nacionalinių pajamų, bendrųjų nacionalinių pajamų BMP kiekviena valstybė narė mokės tą PVM ir norėčiau paklausti aš pats pono Wernerio, e, kaip bus įvertinamas PVM, ar įprastas tarifas bus e, taikomas ir kaip bus paskirstytas e, BMP pagal nacionalinį suvartojimą ar kaip. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau uh, į tai, kas yra pagrindas PVM kaip e, nuosavų išteklių šaltinio. Kaip jūs tikriausiai pastebėjote, komisija e, savo 11 metų pasiūlyme e, žiūri tik tai į dalį vartojimo, kuris apmokestimas standartiniu, standartiniu lygiu tarifu, o šiandieną bandoma užtikrinti harmonizuotą mokesčių bazę ir taikyti tai viskam. E, yra valstybių narių išlygų, kurias reikia užpildyti statistinėmis priemonėmis, bet man atrodo, jūs labai gerai pakalbėjote apie e, esmę PVM pagristų nuo savo ištekliaus, bet ne viskas e, taip ir turėtų išlikti galimas ir kitas žingsnis, tai yra tiesiogiai įvesti vartojimo tam tikrą mokestį į jas biudžetą mokamą. E, visas verslas, kuris dabar turi mokėti PVM, turės e, tam tikrai skirti PVM dalį, kuris keliaus tiesiai į ES biudžetą ir tai bus renkama per mokesčių sistemą. Tai bus e, mokesčių. Tai reiškia, kad mokesčiai, mokesčių mokėtojų neliks nacionaliniuose biudžetuose, bet tai yra vienas iš pasiūlymų, kuris yra pateiktas. Tai yra šiek tiek sudėtinga. PVM yra mokestis ir visi tarpininkai ne pagrindinio e, etapo dalyviai e, tam tikrą dalį pasima ir tai yra jau apsunkinantis elementas. E, jau kalbėsime apie vartojimą ir galutinį etapą, tai reiškia, kad vartotojai mokės ir jie nesusigražins PVM, o visi tarpininkai atsima PVM ir tai apsunkina e, tą europinį PVM. Iš tikrųjų, mes negalime sutaupyti visoje toje sistemoje, reikia uh, kalbėti apie e, pridėtinės vertės mokestį, kuris nėra pardavimų mokestis. Apie tai kalbėjo vienas iš parlamento narių, tai yra papildomas pridėtinės vertės mokestis ir tai turi būti įvesta į visą mokėjimų ir kompensavimo sistemą. Tai yra dviejų papojam sistema, nacionalinė ir europinė, ji bus e, suderinta ir tai bus siejama su mokesčių mokėtojais. Kiek aš žinau, 2011 metais komisija labai aiškiai um, e, paskačiau, kiek kainuotų tokios sistemos įdėgymas ir tai yra labai sunkus pasirinkimas. Jeigu Targu galėčiau atsakyti pono Gairio klausimą dėl poveikio įvertinimo skiriuose valstybėse narėse. Tai galiu pasakyti, kad komisija teikdama 2011 metais savo pasiūlymą atitinkamo poveikio įvertinimo neatliko. Komisija įvertino galimas bendrasis įplaukas ir manė, kad jau sudaryta 21 milijardą eurų per metus pagal dabartinės pajamas iš pietinės vertės mokesčių valstybėse narėse, tačiau sąmoningai e, neskaičiavo, kiek būtų galima tikėtis tokių įplaukų iš atskirų valstybių narių. Buvo nuspręsta tai padaryti, jeigu valstybės narės iš tiesų norės tą sistemą įdėkti, tačiau taip toli mes nepasistumėjome. Ir jeigu ta sistema toliau būtų svarstoma, tai galbūt būtų prasminga, kad komisija atitinkamus skaičiavimus atliktų, tačiau kol kas ji to nepadarė, žinoma, suvokdama, kad jeigu atitinkama informacija bus padėta ant stalo dėl poveikio atskiroms valstybėms narėms ir tuomet e, bus labai e, nesunku prognozuoti, kokios valstybės narės pritaršia idėjai, kokios ją atmes priklausomai nuo to, kokį jos patirs poveikį. Kalbant apie finansinių sandorių apmokestinimą, nesu ekspertas šioje srityje, tačiau manau, kad komisijos e, idėja atliekant poveikio vertinimą buvo tokia, kad pasiūlyti tarifai apmokestinimo yra arba būtų tokie maži, kad e, e, sandario elastiškumai, sandarių finansinio elastiškumo nebūtų tokia dideli, kad e, operatoriai pasitrauktų iš Europos, e, nes e, intencija buvo tokia, kad finansinių sandorių mokesčiai, jų tarifai būtų mažesni nei dabar galiojantis žyminis mokestis Junktinėje karalystėje. Taigi, Toks būtų pirmas atsakymas jūsų klausimą, tačiau turiu prisipažinti, kad tuo mano žinios ir apsiriboja. Merci, monsieur le directeur. Alors, pour clore cette séquence. E, dėkoju gerbiamam direktoriui. Dabar uždary... apibendrinti šią diskusiją pakviesiu poną Levandovskį. Dėkoju dėl PVM. E, klausimo paaiškinimo ir manau, kad situacija gana gerai išaiškinta. Mes kalbame apie standartinį e, paslaugų ir e, prekių mokestį, tarifą 1 procento. Bet yra nepaprastai daug išimčių PVM sistemose visose 28 valstybėse narėse. O jeigu pri, pe, grįžime prie pono Mankos pirmojo klausimo, kaip apsirinkti du kandidatus iš penkių galimų. Kodėl ne CO2 emisijų mokestį įvesti? Gal tai nebūtų taip gerai e, čekams ir lenkams, bet mes e, pirmiausiai norime išvengti dvigubo apmokestinimo, nes CO2 mokestis jau taikomas per apivartinių taršos leidimų sistemą. Ir taip pat atsiranda rinkos stabilumo rezervas, atidėjiniai. Dėl to e, reikėtų papildomų mokesčių CEDU vesti. O finansinių sandorių mokestis tai pakankamą stabilumą gali užtikrinti ir pakankamumą Buvo pasižiūrėta į Švedijos pavyzdį ir mes e, atlikome vertinimus, paskaičiavimus. Ta galiu iš dalies, taip galiu iš dalies atsakyti poniai Sulin apie poveikį. Mes galime tikėtis pradžioje daugiau kaip 40 milijardų eurų pajamų iš finansinių sandorių mokesčio ir paskui jau galvoti apie 50 milijardų iki 20 metų. Tai reiškia, kad BNP įnašai tikrai sumažėtų. Vokietijai, pavyzdžiui, 10 milijonų mažiau reikėtų mokėti Lenkijai 1,8 milijardo iki 20 metų pagal prognozes. Man tiek daug susirūpinimo nekelia 0,001 procentas toks mokesčio tarifas išvesnėms e, finansinėms priemonėms. Nežinau, kokios spekulacinės operacijos finansų rinkoje prisideda prie ES gerbo e, e, buvo pasisakoma labai palankiai apie ilgalaikės investicijas ir tas mokestis nebūtų taikomas namų ūkių sandoriams ar smulkiems veikėjams, pavyzdžiui, MVI. Tai yra pirmiausia, būtų pirmiausia skirta investiciniams fondams ir finansų institucijoms. Būtent to toks paaiškinimas būtų susijęs su gana populiariu finansų sandorių mokesčiu. Kaip Stefano kalbėjo, tai jau egzistuoja dešimtie šalių, įskaitant jungtinę karalystę. E, man atrodo, jau senokai e, jungtinė karalystėje egzistuoja šis mokestis. ir kai kurioms šalims e, e, finansinių sandorių mokesčių sumažins mokesčių mokėtojų įnašus mokamus per BNP įnašus. Neutralumas fiskalinis taip pat atsispindi mūsų pasiūlyme. Dėl e, pono Savarmos pastabų tai, tai yra susijęs su politika ir komunikacija, tai susijęs su mūsų sėkme ir galutiniu rezultatu. Ponas Gairis uh, kalbėjo apie tam tikrus supaprastinimus. E, sudėtingų PVM įnašų sistemoje, bet negaliu galiu pasakyti, kad 1 procento tarifas yra standartinis visose valstybėse narise. Buvo bandoma tai ištikrinti, bet bandymai nesėkmingi, nes daug kas susijęs su Junktinės karalystės permokos gražinimu ir mums nepavyko visko pasiekti, ko norėjome. Dabartinė PVM sistema yra susijusi su Britanijos permokos e, gražinimu. Mm, dar noriu pasakyti, kad mes nenorėjome keisti sutarčių 2011 metų pasiūlymas dėl e, nuosavų išteklių supaprastinimo ir korekcijų. E, buvo papildytas tam tikrais techniniais pasiūlymais, bet nebuvo siūloma keisti sutartį. Kriterijai. E, be politinio tikslingumo, kuris nepasiteisino, buvo pakankamumas 21 e, milijardas pakoreguotas PVM net iki 50 milijardų, Prancūzija 8,8 milijonai mažesnių BNP mm, įnašų tai turėjo reikšti ir kitoms šalims iki 20 metų. Kitas dalykas palankus galėjo būti pajamų stabilumas ir sažiningumo teisingumo principo taikymas. Tik keturios šalis prašė pagal tą sistemą taip vadinamų korekcijų, tai yra vienkartinių metinių kompensacijų. Tai buvo ne Vokietija, Niderlandai, prašė didžiausios kompensacijos, kai atsižvelgėme teisingumo principą, siema su grinaja e, pozicija ir gerbuviu. 2014-2020 metais dabar egzistuoja išimčių išimtys, o mūsų pasiūlymas buvo kompensuoti Niderlandams. Taip pat Danijai šiek tiek nedėlė suma buvo numatyta Austrijai ir Švedijai, bet ne Vokietijai ir ne Prancūzijai E, tai buvo pagoreguota per e, išlaidų atitinkamas sritis. <laughs> Ponas Rubikas, kaip visada, yra labai kūrybiškas. Jis kalba apie paskirstimus dažnį ne tik iš pagal Junkerio planą, bet ir uh, apie ES biudžetą visoms šalims. Kaip visada, jo pasiūlymai labai kūrybingi, reikia pasižiūrėti tai ir sutinku su ponu Javoš, kad kartais valstybėse narėse matome skirtingus sukčiavimo atvejus Ponas Fernandesas dar kartą paminėjo šventąjį principą, fiskalinį neutrarumą ir taip pat e, priminė, kad valstybės nariais yra atsakingos už mokesčius. Fiskalinis neutralumas, apmokesnimas yra valstybių narių suverenumo dalykai ir valstybių, valstybių narių parlamentai atsakingi už tai mes nieko nenorime čia keisti tiek trumpai. Euh, Dėkoju, ponė Levandovski. Taigi, pirmas apsikeitimas nuomonėmis, tik įrodantis, kad e, problemos yra labai sudėtingos, kurias bandome išspręsti, kaip e, numatyti daugiau mokesčių, bet mažiau krauti mokesčių mokėtojus. Tai yra sprendimas, kurio ieškome. Toliau kalbėsime apie ateitį, nacionalinės įplaukas ir pridėtinę vertę ir taip pat iššūkį, kurio imamės bandant užtikrinti tų įmokų, valstybių narių įmokų kontrolę. Ir dabar temą pristatys ponia Inesa Ajeles Sender. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, esu labai dėkinga, kad vyksta šie klausimai bendri biudžeto kontrolės ir biudžetų, kom, biudžeto komiteto klausimai. Biudžeto komitetas, aišku, yra atsakingas už išteklius. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Gresliai, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkiai Ji daug kovojo, kad biudžeto kontrolės komitetas irgi būtų į tai įtrauktas. Mes visuomet e, dirbame su biudžetu, kuris vis labiau problematiškas ir vis labiau apkarpytas. Aš kažkaip naiviai tikėjau, kad biudžetas tinkamai, sąžiningai yra kaupiamas ir surenkamas ir kad nevyksta jokių ten nesklandumų ar problemų dėl biudžeto surinkimo. Na ir valstybės narės nuo 88 metų per nuosavus išteklius finansuoja Europos Sąjungos biudžetą, dabar tie nuosavi ištekliai sumažėjo ir galiausiai matome įmokas nuo bendrų nacionalinių pajamų. Tačiau matome, kad buvo padaryta klaidų, klaidų, kurios buvo labai nepalankiai nušviestos ir įvertintos piliečių, nes piliečiai nelabai supranta, kas vyksta. Ir kartais prieš rinkimus kyla problemų ir klausimų, ar jungtinė kalistė neturėtų mokėti daugiau, ar turėtų mokėti mažiau. Tačiau tai yra bendra suma, ką jungtinė kalistė būtų turėjusi sumokėti, jeigu būtų tą dariusi reguliariai, remiantis statistiniais duomenimis ir panašiai. Taip pat ir audito rūmai įvardė tas problemas. Ponas Jybal be jokios abejonės pats pateiks daugiau informacijos apie tai, kaip audito rūmai sprendžia šią, šią problematiką. Matome, kad e, nuosavi ištekliai nuo BVP, skaičiuojami nuo BVP, taip pat yra permokų gražinimas ir kiti elementai. Taip pat e, yra problemų, dėl kurių mums neramu biudžeto kontrolės komitete. Buvo vėlavimų, vilkinimų. Statistiniai duomenys nebuvo visiškai tikslus. Na ir dar viena problema, apie kurią įspėjo auditorumai, mūsų biudžeto kontrolės komitete, yra muitų mokesčiai. Aš daug dirbu transporto srityje, mūsų uost, statome vis didesnius uostus, ypatingai šiaurės Europoje ir panašu, kad audito rūmai mato, kad tuose dideliuose uostuose vykdomi patikrinimai neužkerta kelio sukčiavimui. Nepatikrinti prasmunka žmonės iš kitos uosto dalies ir apsimeta, kad yra iš kažkur kitur, taigi auditorumai rūmai įspėjo, kad čia gali būti prarandamos pajamos ir aišku, tai yra žalinga. Ir dar vienas dalykas, kuris buvo minėtas, tai yra PVM sumažėjimas dėl ekonominės krizės. Mano šalyje mums pavyko didelių pastangų dėka sutvarkyti tą šešėlinę ekonomiką ir įtikinti žmonės, kad svarbu mokėti nuosekliai PVM. -ą Tačiau vis tiek ta situacija yra dar labai sudėtinga. Taigi PVM dėl to nukentėjo ir dėl visų tų priežasčių, kai kurie kolegos biudžeto kontrolės komitete galiausiai suprato, kad reikia apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus. Tai kaip mes formuojame biudžetą, O kol kas turime įdėkti kai kurias idėjas, kurias pateikė pono Montė, pono Kalfino darbo grupė. Matome, kad tai yra tiesiogiai susijęs su piliečių interesais ir kad tai turi atitikti piliečių lūkesčius. Ir Europos parlamentas čia į tą darbą yra įsitraukęs. Formuojant biudžetą, nes mes visi sunerime esame dėl tam tikrų netinkamų mokėjimų, ypatingai tų, kurie vyko iki 11 metų ir dabar visi tikisi, kad parlamento vaidmo bus stipresnis, ne vien tik tai konsultacinis, kalbant apie tai, kaip yra formuojamas biudžetas. Taigi, parlamentas galėtų vienodomis teisėmis dalyvauti formuojant ES biudžetą, teikiant e, įvairius pasiūlymus, kuriuos tikrai reiktų deramai apsvarstyti, bet aš tikrai nelabai suprantu, kodėl parlamentas nuolatos tik tai turi reaguoti ir reikalauti tam tikrų dalykų, mes turėtumėme kur kas aktyviau vienodomis teisėmis dalyvauti, formuojant biudžetą, remiantis realiais ES mokesčiais, ar tai būtų e, finansinių sandarių mokestis ar kiti mokesčiai, bet taip pat svarbus ir pats valdymas. Buvo pasakyta, kad tai neturės atgrasos poveikio, nes tai yra mažiau tos rinkliavos, kurie egzistuoja Junktinėje karalystėje. Taigi visi tie dalykai yra svarbus. Na ir mes galiausiai biudžeto kontrolės komitete išsakėme rimtų susirūpinimų dėl to, ką minėjo ponas Lėnė. Mes šiek tiek e, per daug kalbame apie supaprastinimą ir norime keisti tą labai sudėtingą sistemą, nes kuo sudėtingesnė ta sistema, tuo daugiau, tuo didesnė klaidų rizika. Reikalinga tokia sistema, kur iškart aiškiai matytųsi, ką reikia sumokėti ir jeigu nėra sumokama, e, tuomet reikia, kad būtų aiškiai nurodyta, kodėl atsisakoma mokėti. Taigi labai svarbu, kad šiandien vyksta tas mūsų susitikimas. Ir vienas dalykas kuris mane sudomino, tai yra pralaimė, pra, pralaiminčių ir laiminčių klausimas. Tai turėtų būti naudinga visiems. Mes matėme, kas būna, kai yra renacionalizuojama ES politika, tą matėme pastaraisiais metais ir galiausiai kalbame apie tai, kad niekas nepralaimi ir ne, nelaimi, tiesiog laimi visi. Ekonominė finansinė krizė mus to išmokė, neieškokime atpirkimo žių, nes jų nerasime. Ir, aišku, euroskepticizmas auga ir tai mus neramina. Ir galiausiai tokia yra mūsų pareiga toliau apie tai diskutuoti ir kalbėtis ir galbūt auditorumai irgi galės prie to proceso prisidėti ir tikiuosi, kad visos tos idėjos, kurios šiandien bus išsakytos, bus mums visiems labai naudingos. Ačiū. Smarkiai atsiliekame nuo savo tvarkaraščių, todėl nedelsdamas teiksiu žodį poniai Štapel Weber, Eurostato atstovai. Prašau. Pane pirmininkė, ger... Pane pirmininkė, gerbiami parlamentarai, norėčiau pakviesti jūs um, kreiptis į šį komitetą, sveikinu e, galimybę aptarti šią temą šiandieną. James Withward, who is the head of unit for statistics for administrative purposes, the very... Aš vadovauju administrativ statistikos e, skyriui ir mes labai daug dirbame Eurostate, e, BNP ir PVM patikros srityje. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie e, E, klausimus apie tai, kaip Eurostatas tikrina e, BNP kai duomenys pateiktus valstybių narių e, nuo savo išteklių tikslais. Aš pirmiausiai paaiškinsiu BNP privalumus ir trūkumus ir taip pat pristatysiu Jums peržiūros praeitą rudenį atliktos rezultatus. Paskui pristatysiu mūsų darbus, kaip užtikriname vienodas sąlygas sažiningumą ir kaip sieksime pagerinti mūsų veiklos ir duomenų kokybę per ateinančius metus. Sutinku su ponu Levandovskiu, BNP nuosavi ištekliai gali būti laikomi mokesčių, kuriuos moka valstybės narės. E, kai bet koks geras mokestis, jeigu galima sakyti, kad yra gerų mokesčių, turėtų būti skaidrus, lengvas įvertinti ir teisingas E, tas mokestis turėtų būti koreliamas su gebėjimu jį mokėti. BVP bendras e, vidaus produktas yra geriausias matas vertinant e, bendrą šalies gamybą ir pajamas. Tačiau BVP neapima išorės rezidentų vienetų pajamų ir mokėjimų. Būtent dėl, dėl to BNP, bendrasios nacionalės pajamos apima tuos e, pajamų srautus. Egzistuoja aiškios taisyklės ES rengiant e, BVP, e, BVP ir BNP duomenis. E, mes vadovavomės Europos e, nacionalinių regioninių sąskaitų sistema ESA. Sutrumpinimas tai yra, tai yra mūsų Biblija. Tai buvo ta sistema įvesta 79 metais. ESA pagrįsta pasaulinių standartų jungtinių tautų nacionalinių sąskaitų sistema SNA. SNA susijusi su e, ketvirtojo dešimtmečio dar pabaiga, taigi e, daug palikimo sukaupta, kuris atnaujintas bėgant metams. Eurostato ir valstybių narių statistikos darbas e, reguliuojamas Europos statistikos praktikos kodeksu, tai yra mūsų dešimtasi Dievo įsakymų, bet jų yra penkiolika. Mes žiūrime tokius dalykus kaip profesinis nepriklausomumas, derama metodologija, nešališkumas ir objektyvumas. E, būtent dėl to labai aiškiai yra padarytos prievalės tarptų, kurie apskaičiuoja BNP, Eurostato ir nacionalinių statistikos institutų iš vienos pusės ir tų, kurie siunčia nuo savo išteklių sąskaitą ir kurie moka generalinis biudžeto direktoratas, tai yra nacionalinės finansų ministerijos ir kiti. BNP komitetas sustinka du kart per metus, jam pirmininkauja Eurostatas ir jį sudaro valstybių narių nacionalinių sąskaitų specialistai Jie atlieka partnerių priežius, tikrina e, metodologiją valstybės narėse naudojama ir e, žiūri, ar duomenys yra palygintini, patikimi, išbaigti e, šis komitetas įvertina, ar duomenys atitinka tikslus. Tačiau, kaip jūs tikriausiai visi žinote, mes negyvename tobulame pasaulyje, taigi yra ir trūkumų. Pirmiausiai, E, reikia pasakyti, kad subsidiarumo principas nurodo, kad mes negalime priversti valstybių narių skaičiuoti BNP lygiai e, taip, visų vienodai. Valstybių narių istorija, ekonomikos struktūra, kultūra, teis, teisės aktai, pavyzdžiui, e, prieiga prie administracinių duomenų neleistų mums vienodus reikalavimus kelti. Dėl to ES apibrėžia ir derina rezultatus, o ne pradinį etapą. Tai yra ne tai, kaip valstybės narės turi atlikti savo darbus. Antras dalykas. E, statistikos duomenų naudotojai nepatenkinti tuo, kad duomenys visuomet yra peržiūrimi. Dėl to nacionalinės statistikos institucijos sutaupo tam tikrus koregavimus ir e, juos daro pabaigoje, kad išvengtų nepatogumų. Uh, Taip pat e, dažnai yra keičiami standartai, e, nes atsižvelgiama į kintantį ūkį. 2014 metais mes įgyvenime trečią Europos sąskaitų sistemos e, versiją. Nuo, ji labai skiriasi nuo to, kas buvo 1979 metais. Be to valstybės narės ieško taupesnių duomenų šaltinių. Ir e, buvo anksčiau tradiciškai e, atliekami vertinimai pagal apklausas, o dabar yra viskas daroma vadovaujantis administraciniu registru, kas yra pigiau. Galbūt e, geresni šaltiniai, geresni šaltiniai reiškia geresnės prognozes. Jeigu norime geresnių duomenų, tai kartais turime palaukti. Ir kartais e, tokie svarbus šaltiniai, kaip kad kas dešimtmetį atliekantis gyventojų surašymas, nes kaip matome iš pavadimo, jis dar vykdomas kas dešimt metų, e, kai jau inkorporuojamas į sistemą, tada reikia vėl atlikti pokyčius. E, prieš e, baigdama kalbėti apie trūkumus e, BNP, aš turėčiau pasakyti, kad e, komitetas e, BNP ir Eurostatas atlieka patikros darbą ir dabar duomenų e, BNP patikimumas jau yra labai padidėjęs per keletą dešimtmečių. Aš praeitą, tiksliau mano kolega praeitą rudenį kalbėjo biudžeto kontrolės komitete ir kalbėjo apie tai, e, kodėl atlikus BNP peržiūrą atsirado reikalavimai iš valstybių narių dėl e, didelių sumų gražinimo. Tai buvo beprecedentinis įvykis ir tai atsitiko dėl, taip atsitiko dėl įvairių įvykių sutapimo. E, pirmiausia, reikia pasakyti, kad praeitas rugsėjas buvo terminas, iki kurio valstybės narės turėjo e, išnagrinėti visas išlygas dėl savo BNP duomenų, kurie, kurios dar yra susijęs su 2002 metais. Ir dėl to ta peržiūra apėmė 12 metų, dėl to susidarė labai daug reikalavimų. Pirmiausia, tą galime pasakyti apie Junktinę karalystę. Toliau kai kurios valstybės narės įvedė naujus šaltinius. Pavyzdžiui, Niderlandai nustatė naujus administracinius šaltinius, dėl to atsirado pozityvi peržiūra, pozityvus rezultatai per e, keletą pastarųjų metų. Kai kurios valstybės narės pasinaudojo naujausią Europos sąskaitų sistemos versiją, kuri dar netaikoma beje nuosaviems ištekliams ir atliko tam tikrą Mm, kontrolinė peržiūra ir tai reiškia, kad atliekamos e, periodinės e, patikros e, kelių metų laikotarpiu. Tačiau tai nereikėtų, to nereikėtų vertinti kaip kažkokių trūkumų duomenyse, netgi atvirkščiai. Kuo vėliau gaunami duomenys, tuo jie yra patikimesni. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes vykdome Eurostatas vykdo BNP duomenų kontrolę. Mes norime užtikrinti e, duomenų palyginamumą, patikimumą, išbaigtumą. Tai yra viso proceso esmė. Ir valstybės narės e, BNP komitete taip pat siekia užtikrinti kaip, dides, kaip galima didesnį skaidrumą. Eurostatas e, tikrina, e, ar viskas daroma yra pagal taisyklės, atliekamas tiesioginis paternimas, kad būtų tikrai įvertinta, ar valstybės narės e, daro tai, apie ką kalba. Mes e, vykdome tam tikras misijas ir dažnai jos yra lydimos valstybių narių stebėtojų. Mes manome, kad tai yra ypatingai naudinga. Po to mes rengėme ataskaitas, kurios nagrinėjimas BNP komitete ir taip pat e, jiems e, patarėme, kaip spręsti trūkumus, jeigu jų pasitaiko. Viskas yra atliekama labai skaidriai, bendrabiaujant su valstybės nes. Kiekvienais metais BMP duomenys aptariami su valstybės narėmis, taip pat valstybės narės pačios patikrina viską komitete, kuris vėliau pareiškia savo nuomonę apie tai, ar derami e, duomenys naudojami nuosavių išteklių tikslai. Tai yra e, atitinkantis tikslą, tokia deklaracija atitinkantis tikslą, kuris užtikrina uh, visą sažiningumo proceso. Dar aš norėčiau pasakyti, kad valstybė e, snarės turėtų sumokėti tą dalį, e, kurios joms pri, kurie jai priklauso į biudžetą. Ir mes norime kiekvieną žingsnį sekti. BNP komitetas, misijos ataskaitos techninės priežastys dėl išlygų, e, kurias reiškėme ir aptarėme komitete, yra skirta tam užtikrinti. Yra sunkiai suvokiama, kad kokia nors valstybė narė galėtų nepakankamai įvertinti savo e, BNP siekdama mažiau mokėti, nes Eurostatas ir BNP komitetas iš kartą pastebėtų. Išbaigtumas duomenų yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos mes kreipime dėmesį per praeitus 25 metus. Tai atsispindi nacionalinėse sąskaitose ir mes siekiame, kad nepatsirastų nacionalinėse sąskaitose nepraneštų, nedeklaruotų sandorių, kad nebūtų nepakankamai, nepakankamos sumos užfiksuotos E, gal jūs prisimenate, kad kilo tam tikrų diskusijų dėl tų dalykų pernai, e, dėl prievolės įtraukti visas e, transakcijas, bet tai yra, nėra nieko naujo, tai yra reikalaujama daryti e, daugybę metų. E, aš norėčiau vieną pavyzdį paminėti, tai yra tabako alkoholio kontrabanda. Kažkas nelegaliai importuoja pigės cigaretės ir parduoda e, jas vartotojai, bet tai yra tarpusavio susitarimo dalykas. Pinigai uždirbti vartotojo tikriausiai yra uždirbti teisėtai ir e, pelnas, kurį gaus kontrabandininkas, bus išleistas teisėtai. Bet iki 14 metų tik tai pusė valstybė narių įrašydavo, įtraukdavo tokias paimas. Taigi tai atsiliepia mm, palyginamumui duomenų. Maždaug 9 milijardai eurų per metus tiek sudaro tabako gaminių kontrabanda ir e, buvo padarytos tam tikros korekcijos ir buvo nustatyta, kad prilyksta tos sumos pusiai procento ES BVP. Eurostatas e, yra pareiškęs e, visuotinę išlygą, tai yra taikoma visoms valstybėms narėms, dėl tokios nelegalios veiklos įtraukimo. Ir mes dabar e, nagrinėjame, kokią metodologiją taiko valstybės narės ir tikimės, kad ta išlyga bus panaikinta šių metų pabaigoje. Ar ne taip, Džeimsai? E, E, BNP patikra yra ne vienintelis kokybės kontrolės elementas, kurio mes imimasi. Eurostatas yra S taisyklių sergėtojas. Ir mes turime užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi net ir tose srityse, kurios tiesiogiai nėra susijusios su BNP. E, kai buvo peržiūrėta paskutinį kartą ESA, e, daugelis valstybių narių prašė išlygų kai kuriems elementams ir Eurostatas užtikrins, kad e, nebūtų pakengta sklandžiam mm, visos sistemos funkcionavimui tomis išlygomis. Tai kas toliau? Mes atliksime kitą vertinimą pagal naujausią ESA. Tai bus padaryta 2016 metais, kai valstybės narės pateiks savo e, duomenis apie bent parinkimą. Ir audito rūmai e, savo specialioje ataskaitoje kalba apie panašius dalykus ir manau, kad ponas Cvikl toj pat apie tai pakalbės išsameu. Jau Europos parlamentas yra keletą kartų išreiškęs surūpnimą apie pastarųjų keletos metų duomenis, jų išbaigtumą ir mes turime pagerinti visus procesus, nes, kaip sakiau, kai kurios išlygos yra susijusios dar su 2002 metais. Mes e, tikimės, kad sutrumpinsime patikros ciklą ir kad dar atsiras ateitie papildomų išteklių. Mes taip pat kaip rekomendavo audito rūmai, taikysime požiūrį pagrįstą riziką. Mes sieksime nustatyti ir e, įdėkti į išlygas, kaip galima anksčiau, procese, kad galėtume viską paspartinti. Ir tokiu būdu mes išvengsime tokio, e, tokios situacijos kaip pernai, kai viskas atsirado vienu metu. Ir e, jeigu e, galiu pasakyti, kad e, mūsų komitetas BMP e, sieks atlikti išsamesnės metinių duomenų analizės. Ir kaip dabar yra dėl BNP duomenų patikros? Pirmiausia, kokybė e, per pastarusius 25 metus nuolat gerėjo ir bet kokia duomenų e, peržiūra turėtų būti vertinama laikoma kaip proceso sėkmė, o ne silpnoji dalis. Kitas dalykas, mes dirbame su nacionaliniais statistikos specialistais. Tai yra labai svarbu siekiant užtikrinti sąžiningą procesą. Reikia e, daryti, atlikti partnerių peržiūras kiekviename etape etape. Taip pat labai svarbu yra užtikrinti statistikos e, sektoriaus nepriklausomumą. Tai e, nurodo Europos e, statistikos veiklos kodeksas. Ir taip pat yra atskirta labai aiškiai Eurostato ir biudžeto generalinio direktorato e, veikla. E, tai užtikrins e, aukštą, jeigu toliau tai tvirtinsime, tai ir to laikysimės, tai užtikrins aukštą duomenų ir informacijos kokybę. Ačiū. Labai ačiū. Vėliau galėsite paaiškinti, kodėl 25 metus galioja tos išlygų sistemos. Džiaugiuosi, kad ponas Cvigeris yra tarp mūsų auditorumo atstovas ir jam steiksiu žodį dabar. Pane pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Dėkoju už galimybę šiandien pristatyti sunkumus, su kuriais susidarėme tikrinant bendras nacionalinės pajamas ir kitas įplaukas. Šalia Šių diskusijų reikia, aišku, pažymėti ir parlamento bei aukštų pareigūnų darbo grupės indėlį. Ir mm, auditorumai taip pat netiesiogiai prisideda prie šio darbo, pateikdami savo rezultatus. Ta šiandien ir padarysime. Pirmiausia, kalbant apie finansinį auditą, norėčiau pasakyti, kad ES įplaukos yra mažos rizikos rytis. Tačiau Per šį finansinį auditą atspirties taškas yra susitarimas dėl PMP duomenų ir harmonizuotos PVM bazės. Mes pasikliaujame tik tai komisijos duomenimis. Veiklos audituose mes jau pasitelkėme kitus duomenis ir pirmiausia iškeliame klausimą, ar BNP ir PVM nuosavų išteklių sistemos dalys yra efektyviai surenk, vykdomos ir panašiai. Taigi, mes bandome įvertinti esamos sistemos silpnasias pusės, taip pat kompleksiškumą ir biudžetinį neiškumą. Mes e, keliose ataskaitose tai vertinome 11-13 metų, 13-11 metų ir kitose kitose nuomonėse vertinome šią sistemą taip pat, atsižvelgiant ir į komisijos pasiūlymą dėl finansinių perspektyvų, kur mes sveikiname kai kurios pakeitimus, pavyzdžiui, dėl PVM, bet nebuvo tam pritarta. Aš šiandien, dėl to, kad laiko yra nedaug, kalbėsiu apie svarbiausius specialios ataskaitos aspektus ir pristatysiu dabartinę audito veiklą susijusią su šiandienos aptariama tema. Problemos susijusios su BNP duomenimis – Būtent esmė yra, kad gautumėme tuos duomenis teisingus. Mes matome, kad labiau struktūrinis orientuotas požiūris reiškia, leidžia geriau surinkti tuos BMP duomenis ir tokiu būtų sumažina biudžetinį neiškumą ir užtikrina sažiningumą. Audito tikslas buvo įvertinti Eurostato strategiją, taip pat tikrinimo procesą ir ataskaitas. Mes pirmiausia panalizavome geriausios praktikos modelius, kur atsižvelgiama į tam tikrus elementus ir įvertinami rizikingi komponentai ir po to tikrindami mes analizavome BMP komponentus penkiose valstybės narėse, kur BMP nuosavų išteklių didės didžiausias JAV, Junktinė karalystė, Italija ir Ispanija. E, atsiprašau, Junktinė karalystė, Italija ir Ispanija. Taigi, čia raudonai pažymėti yra tie elementai, kur mes detaliai sutikrinome, o geltoni yra tie elementai, kur mūsų manimų rizika yra mažesnė. Taigi, remintis skirtingais materialios rizikos komponentų vertinimais, mes galiausiai apsilankėme dviejose valstybėse narėse iš tų penkių mano minėtų ir ten atlikome detalius tikrinimus, tikrinome rizikingiausius komponentus, bandant išsiaiškinti, ar ankstesnis tikrinimas, kurį atliko komisija, leistų pagerinti valstybės narės BMP duomenų kokybę. Taigi, kokie rezultatai? Mes supratome, kad komisijos tikrinimas leidžia pagerinti BMP duomenų kokybę tam tikrą prasme, tačiau padarėme išvadą, kad tas tikrinimas nebuvo pakankamai struktūringas, struktūrinis ir mes radome pavyzdžių, kai nebuvo tinkamai pritaikytos atitinkamos taisyklės. Taip pat mes savo ataskaitoje kalbėjome apie tai, kad 90 komponentų, atrinktų komponentų tikrinimas nebuvo labai efektyvus ir tai, aišku, susijęs su trimis svarbiai šiandien aptarimais klausimais, kalbant apie BNP išsamumas, lyginamumas ir prieinamumas. Reikia nepamiršti, kad komisija turėtų turėti aišku metodą, kaip susekti ir pa, pakoreguoti, ištaisyti klaidas, kalbant apie valstybių narių duomenų patikimumą ypatingai kai kalba eina apie išteklį, kuris yra 100 milijardų eurų vertės. Taigi, per savo audito laikotarpį mes taip pat išvelgėme, kad persidengia šios trys kategorijos. Jeigu duomenys nėra išbaigti ir jų neįmanoma palyginti, tuomet jie nėra ir patikimi. Dėl išsamumo. Ataskaitoje mes supratome, kad vertinant e, šešėlinę ekonomiką nėra pakankamai atsižvelgiama į tam tikrus duomenis ir surinkimo procedūra, kuri yra naudojama vertinant šešėlinę ekonomiką penkiose valstybės narėse, kurios buvo tikrintos, nėra palyginamo pobūdžio, nes ne visuomet laikomasi e, komisijos galių dėl išsamumo. Dėl palyginamumo buvo ženklų, rodančių, kad ne, ne visuomet ESA 95 taisyklės yra tinkamai taikomos, dėl to trūksta ir palyginamumo. Be kita ko radome pavyzdžių, kai trūksta komparatyvinių duomenų, tai čia būtų pirmos lentelės penktas pastebėjimas, vienoje valstybėje narėje radome nepakankamą skirstimo maržų vertinimo kokybę. Tai reiškia, kad BMP skaičiuojama netiksliai ir čia kyla tam tikra rizika. Dėl patikimumo viena iš penkių valstybių narių, kuri netinkamai įplauka subsidijas ir mokesčius, e, įvertino ir tai čia kyla beveik 7 procentinių punktų rizika. Taigi, reikia pažymėti, kad nors tie rezultatai bendrai BMP nuosavų išteklių nekeičia, tačiau tai yra labai svarbu skaičiuojant kiekvienos valstybės narės įnašą. Ir mes teigiame, kad per tikrinamą laikotarpį, 2000-2007 metų laikotarpį, tų penkių ap aplankytų ir patikrintų valstybių narių BMP būtų paskaičiuotas kitaip. Kadangi komisija neiškėlė jokių abejonių dėl to, tai jau yra kaip ir užbaigtas klausimas, tačiau vis tiek negalime patvirtinti, kad, tai, kad buvo laikomasi sažiningumo principo. Dabar kalbant apie BMP poveikį penkioms tikrintoms valstybėms, čia galim, galimo poveikio mastai, kalbant apie metinę įmoką į penkių valstybių narių biudžetą, čia būtų plus, nuo plus 0,11 iki minus 1,29 procento ir kaip minėjau anksčiau, tie pastebėjimai gali turėti įtakos ir skaičiuojant valstybių narių įnašus, ypatingai tuos, kur nebuvo pakankamai atsižvelgta į šešėlinę ekonomiką ir buvo kitų, kiekinio prasme, neįvertintų e, elementų. Audito rūmai džiaugiasi, kad komisija e, pritarė tam, kad reikiantis veiksmų ir dabar ketina keisti sistemą, kad ji būtų gyvendinta per kitą tikrinimo ciklą nuo 15 metų rugsėjo mėnesio. Šiandien girdėjome, kad iki 19 metų truks tas ciklas, taigi per dabartinį tikrinimo ciklą gali iškilti tų pačių problemų kaip ir ankstesnį ciklą, praėjus jau net 10 e, metų. Visi žinome, kad buvo praeitą rudenį tam tikrų įvykių susijusių su papildomais mokėjimais. Po to, kai BMP buvo pakoreguota ir čia taip pat buvo pakeitimų dėl šaltinių ir panašiai, tai netiesiogiai buvo e, susijęs su mūsų specialios ataskaitos rezultatais ir po to buvo pateiktas pasiūlymas, mes paskelbėme nuomonę Pakeitimas buvo patvirtintas 14 metų gruodį, atsižvelgiant į tam tikrus pasiūlymus, kuriuos pateikė audito rūmai dėl biudžeto aiškumo užtikrinimo. Dabar kyla klausimas, kaip tų valstybių narių įnašai gali prisidėti prie bendros situacijos ir turiu pasakyti, kad mes kažin ar galime patvirtinti tuos suvestinius skaičius, tačiau mūsų patirtis audituojant e, šioje srityje e, rodo, kad yra tam tikrų sunkumų ir problemų, kalbant apie suvesnius skaičius, bet čia reikalingos tam tikros minimalios sąlygos, reikia įvertinti patikimumą, išsamumą ir taip pat palyginamumą tarp valstybių narių. Mes kaip auditoriai pasisakytumėme už paprastesnius, aiškesnius valstybių narių įnašų pajėgumų paskaičiavimo metodus ir jei, ypatingai, kai gyvendinimas yra sudėtingas ir taip pat, aišku, svarbu išsiaiškinti, ar kiekviena valstybė narė sumoka tą sumą, kuri, kurią privalo sumokėti. Dabar kalbant apie BMP nuosavus išteklius, e, tai yra relatyvinės santykinės reikšmės e, suvesniai skaičiai, kurie turi subalansuoti biudžetą kaip papildomas išteklis, bet tai nėra pagrindinis biudžeto išteklis, išteklius. Dar viena tema, kuri svarbi, tai yra PVM vertinimo spraga ir taip pat šešėlinės ekonomikos įvertinimas. Mes žinome, kad PVM spraga yra rūpimas klausimas visoms valstybėms narėms ir visai Europos Sąjungoje. Mes laikomės nuomonės, kad daugiau reiktų nuveikti šioje srityje, tą turėtų daryti ir valstybės narės ir komisija. Ir mes grindžiame tą pas, pastebėjimą atliktų auditų rezultatais. Mes matome, kad komisija galėtų būti labiau įtraukta. Taigi mes ataskaitoje pateikėme rezultatus. Ataskaitos pavadimas toks. Ar muitinės procedūrų pagalba galima užkisti kelią PVM sukčiavimui. Matome, kad kai nėra tinkamos kontrolės sistemos, prekės rizikuoja pasilikti importo valstybėje narėje, nesumokant PVM, arba yra suvartojamos paskirties, kilmės, paskirties valstybės narėje ne, nesumokant PVM. Taigi čia yra modelis, kur išvelgiame potencialių problemų dėl šios procedūros įgyvendinimo ir mes tą modelį sukūrėme uh, atsižvelgiant į septynis auditus, kuriuos atlikome Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Slovenijoje ir Švedijoje. Ir atlikome patikrinimus vietoje, bet taip pat nusintėme aplinkraštį. Ir mes ten paprašėme tų paskirties valstybių narių, ar transportuojamos prekės ar jų atžvilgių buvo surinktas PVM. -as. Ir išsiaiškinome, kad galiausiai šios procedūros kontrolė septyniose valstybėse narėse nėra pakankama ir dėl to e, nesurenkamas visas PVM. -as. Mūsų paskaičiavimai rodo, kad iš 40 milijardų eurų, kalbant apie importą 9 metais, pagal šią procedūrą 7 milijardai eurų turėjo būti surinkta mokesčių. Mes nusprendėme, du, kad, nustatėme, kad 2,2 milijardo eurų nuostolis buvo patirtas dėl to, kad nebuvo tinkamai pritaikyta ta procedūra. Mes pateikėme rekomendacijų, viena buvo štai kokia, raginame imtis veiksmų dėl siūlomo PVM direktyvos pakeitimo, pagal kurį importuotojas arba jo mokesčių institucija prisima atsakomybę už prarastus nesurimtus mokesčius ir žinome, kad taryba nepatvirtino kol kas dar šio pakeitimo. Taip pat yra pateikiamos ir kitos rekomendacijos. Visą tai yra susiję susiję su PVM spragos vertinimu, sukčiavimu ir šešėlinė ekonomika. Ir aš galiu pasakyti, kad mes atliekame auditą dėl PVM sukčiavimo ir siekiame atsakyti į du klausimus. Pirmiausia, ar komisija gali veiksmingai pasinaudoti turimomis priemonėmis, kovojant su sukčiavimu, PVM sukčiavimu visoje uh, bendrijoje ir to pakanka ir ar valstybės narės pakankamai veiksmingai bendradarbiauja kovojant su PVM sukčiavimu bendrijos viduje. PVM spraga rūpi visoms valstybėms narėms, ypač atsižvelgiant į bendrąjį kontekstą ir mūsų nuomonės dėl komisijos pasiūlymų, mes plačiau vertiname PVM klausimą dabartinėse finansinėse perspektyvose ir Suprantame, kad labai sudėtingai yra skaičiuojamas PVM ir sveikintumėme komisijos pasiūlymus dėl naujo PVM. Deja, toje pasiūlymai nebuvo patvirtinti e, dėrybų dėl daugmetės finansinės programos pabaigoje. Toliau, toliau išklausysime komisijos planų šioje srityje ir kaip komisija ketina, kokiu planu ketina imtis siekiant užkirsti kelią PVM sučiavimui. Ponios ir ponai, panašu, kad PVM srityje yra tam tikras leitmotyvas. Dabartinė sudėtinga ekonominė padėtis valstybėse narėse gali padidinti norą daugiau bendradarbiauti valstybėms narėms, bandant geriau surinkti PVM. Pagal audito rūmų rekomendacijas, tai yra ir valstybių narių aukščiausių audito institucijų manimų. Kalbant apie paslaugų ir prekių pirkimą, gamintojas, paslaugų tiekėjas, e, mokesčių institucija ir mokesčių institucijos įvairiose valstybės narėse turi daugiau bendradarbiauti ir reikalinga didesnė kontrolė ir būtent tokias išvadas daro darbo grupė ir tai būtų primtina visoms valstybėms narėms. Galiausiai mūsų audito darbas rodo, kad reikia didinti BMP ir PVM išteklių kontrolę. Nauji pasiūlymai dėl dabartinių ar nuos, naujų nuosavų išteklių turės būti parengti. Jeigu tai sumažintų biudžeto neiškumą ir užtikrintų sažiningumą, kalbant apie valstybių narių įnašus, tuomet tai būtų labai parlankiai įvertinta. Taigi mes tikimės, kad mūsų indėlis jums pasirodys naudingas ir mes su ponu Ruso rengiame metinę ataskaitą dėl įplaukų ir esame pasirengę sakyti klausimus. Ačiū. Herzlichen Dank bei der. Labai ačiū. Iškant atsakymą į klausimą dėl dabartinės sistemos privalumų ir trūkumų turime uh, mokesčių generalinio direktorato atstovė, ponia Kusink, jie pakalbės apie mokesčių administravimą ir mokestinį sukčiavimą. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, abiejų komitetų nariai, norėčiau Jums padėkoti už kvietimą pasidalinti su jumis savo mintimis susijusiomis su to, kaip reikia užpildyti pėvėms spragas ir kovoti su pėvėms sukčiavimu. Ši tema yra labai įdomi ir komisijos darbo tvarkėje jai skiriamas ypatingas dėmesys. Prieš pradėdama savo pranešimą norėčiau pabrėžti, kad turime gerbti komisijos ir valstybių narių įgaliojimus šioje srityje, kalbėdami apie PVM kontrolę, tai valstybėms narėms tenka atsakomybė surinkti PVM mokestį ir e, atitinkamas jos sumas, taigi valstybės narės privalo užtikrinti, kad e, jų surinkamas PVM mokesčių dydis atitiktų tikrovę. Komisija mokesčių nerenka, tačiau jai tenka atitinkamas vaidmuo šioje srityje ir tą vaidmenį galima aprašyti kaip viena vertus stebėjimą, ką valstybės narės veikia ir kita vertus e, teikiama pagalba valstybėms narėms siekiant e, surinkti tinkamiau PVM mokestį. Todėl savo pranešime norėčiau susitelkti dirbti e, ties komisijos vaidmeniu nuo savo išteklių e, srityje ir norėčiau pasidalinti su jumis informaciją apie atitinkamų tyrimų, kuris buvo užsakytas ir jo rezultatais. Taip pat pakalbėsiu apie tai, kokiu priemoniu ėmėsi komisija tam, kad padėtų valstybėms narėms kovojančiams su sukčiavimų PVM srityje, tos priemonės galėtų būti suskirstytos į teisėkuros, e, stebėsenos ir e, tam tikromis pagalbos priemonėmis. Taigi dabar e, kodėl buvo užsakytas tyrimas dėl PVM nepakankamo surinkimo. Puikiai e, patys suprantate, kad PVM yra labai svarbi nuo savo išteklių sudėdamoji dalis, maždaug 10 procentų surinkamo PVM sudaro maždaug 40 milijardų eurų. Todėl šiam klausimui ir pridėtinės vertės mokesčių skiriamas didelis politinis dėmesys, susidomėjimas didėja taip pat ir dėl to, kad valstybės narėse vis daugėja PVM sukčiavimo atveju, tai reiškia, kad valstybės viena vertus neteks nemažai, jų biudžetai neteks didelės dalies įplaukų, o antra vertus kyla ir e, konkurencijos konkurencinių problemų teisėtai veikiančiams įmonėms, jeigu nebus kovojama su mokestiniu sukčiavimu. 2012 kovo mėnesį ir balandžio mėnesį 2012 metų Europos parlamente valstybės, tiksliau valstybės narės anksčiau, po to Europos parlamentas paragino komisiją imtis atinkamų veiksmų. Taip pat antroji priežastis, kodėl šis tyrimas yra, tai yra siekiant paraginti valstybės narės imti sutinkamų veiksmų, ne visos valstybės narės apskaičiuoja, kiek praranda įplaukų e, iš e, nepakankamai surinkamo PVM ir e, Tik tai kelios tos skaičiavimus atlieka, komisija turėtų paraginti valstybės narės tokius skaičiavimus atlikti, taip pat komisija ir valstybės narės tokiu būdu galėtų uh, stebėti ir vertinti tinkamas tendencijas susijusias su TPV mokesčio spraga, ar tas spraga didėja ir mažėja. Taip pat tyrimas svarbus priimant politinius sprendimus, jeigu žinote, kokio dydžio yra PVM spraga ir kokios yra tos spragos atsiradimo priežastis, galite imtis tikslingesnių priemonių, siekiant tą spragą užpildyti. Taip pat šio tyrimo galima remtis, siekiant įvertinti padarytą pažangą šioje srityje. Sužvelgiant į PVM spragos tyrimą svarbą, komisija užsakė pirmą kartą 2009-aisiais tą tyrimą ir čia yra pateikiamas atinkamos nuorodos ir <clears throat> e, šis tyrimas buvo grindžiamas 2000 duomenimis surinktais nuo 2000 iki 2006 metų. Būtent po to komisija priėmė sprendimą vykdyti tolesnius tyrimus. Pirmasis, pirmojo išvados buvo paskalbos 13 metais, buvo grindžiamos e, duomenimis surinktais nuo 7 iki 11 metų. Antrasis buvo paskelbtas jo e, rezultatai 14 metais ir buvo remiamasi 12 metų duomenimis ir naujausias naujas tyrimo rezultatai bus paskelbti artimiausių metų ir e, juose bus remiamasi duomenimis surinktais 2013 metais. Trys paskutiniai tyrimai buvo atlikti konsorcijumo KCBS ir tyrimas yra grindžiamas požiūriu arba principu iš apačios į viršų, taigi visi duomenys yra vertinami dar prieš juos oficialiai paskelbant valstybėse narėse. Jeigu jau toliau kalbėtume apie PVM spragą, reikia patikslinti, kad ją sudaro skirtumas tarp surinkamo prietinės vertės mokesčio ir galimai e, surinkamo arba prognozuojamo e, PVM e, mokesčio surinkimo masto remiantis galiojančiais teisės aktais. Tyrime pateikiami duomenys apie PVM spragą ir šioje skaidrėje ji yra nurodyta e, skirta raudonas spalva ir PVM spraga apskaičiuojama tiek atskiriai valstybėms narėms, tiek ir visai Europos Sąjungai. Vertindami šio tyrimo rezultatus turėtume patikslinti, kad iki 2007 metų tuo metu ES nebuvo 28 valstybių narių 27 ir manau, kad e, svarbiausia tyrimo, dalis turi, svarbiausia tyrimo dalimi turėtų būti laikoma dalis, kuri, e, tyrimai, kurie buvo pradėti vykdyti nuo 2008 metų, kuomet 27 valstybės narės Europos Sąjunga atsirado. PVM spraga nuo to laiko pradėjo ženkliai didėti, taip pat ir dėl ekonomikos krizės. 2009-aisiais pasiekė šis praga e, savo aukščiausiai tašką siekė 19 procentų, tai yra sudarė 181 milijardą eurų, po 2009 metų spraga sumažėjo iki 16 procentų, o tai atitinka 171 milijardą eurų. Prognozuojama, kad kita PVM spraga sieks taip pat maždaug 16 procentų, kitaip tariant, apie 170 milijardų eurų vėl. PVM spragos poveikis yra didžiulis, jis e, juntamas ne tik ES lygiu, kur spraga siekia 16 procentų, tačiau juntamas taip pat ir atskirų valstybių narių lygių ten spraga siekia nuo 4 procentų iki 44 procentų. Toks yra didžiausias, tokios didžiausios šios spragos apimtis. Todėl valstybės narės turėtų e, įvertinti, kas vyksta. Problema susijusi su šio tyrimo yra ta, kad buvo pasirinktas požiūris ir principas iš viršaus į apačią. Mes Nesurinkome informacijos apie šio proceso priežastis, jos galėtų būti netinkama skaičiavimo metodika, bankrotai, nemokumas, PVM, vengimas mokėti PVM arba mokestinis sukčiavimas. Taigi e, nepateikime duomenys šiame tyrime apie tai, kokios yra šios PVM spragos atsiradimo atskiros priežastis, taip pat nepateikime informaciją apie susijusius atskirais ekonomikos segmentais. Pavyzdžiui, prognozuojama, kad e, e, pagrindinė labiausiai prisideda prie e, PVM sukčiavimo atsiskaitimas grinaisiais pinigais, tačiau bet kokiu atveju mes apie tai domenų neturime, tik tai galime konstatuoti, kad šie procesai daro poveikį ekonominiai veiklai, todėl komisija ragina valstybės narės ir toliau e, analizuoti PVM spragų atsiradimo priežastis, suderinti atitinkamą metodologiją tam, kad būtų galima surinkti informaciją apie PVM spragos atsiradimo e, priežastis ir atskirus segmentus ir pasitelkti E, kitokią metodiką, tai yra iš apačios viršų, kai kurios valstybės jau atlieka tinkamus skaičiavimus, kitose informacijos trūksta. Jeigu žinote, kokie, kokio dydžio atsirado PVM spraga jūsų šalyje, kokiu tolesnių veiksmų reikia imtis. Manau, kad būtina mm, imtis atinkamų priemonių siekiant e, sugriežtinti PVM teisės aktų laikymasi ir galbūt e, reikėtų pagerinti teisės aktų įgyvendinimo strategiją ir taikyti griežtesnės bausmės už tų teisės aktų nesilaikymą. Komisija valstybės narės ragina atitinkamai elgtis ir prisima savo atitinkamą vaidmenį šiame procese. Pirmiausiai teisėkuros e, srityje e, siekime užtikrinti, kad valstybės narėse egzistuotų teisinis pagrindas kovoti su mokestiniu sukčiavimu. Taip pat yra tikrinama, ar E, patvirtinti teisės aktai yra gyvenimo valstybės narėse. Taip pat e, dar viena labai svarbis rytis, tai yra komisija teikia valstybės narėms pagalbą ir paramą šios teisės aktus ir priemonės įgyvendina. Taigi, kokiu veiksmu ėmėsi komisija iki šiol ir ką ketina daryti toliau. Teisėkuros srityje buvo pasiūlytos e, ir pradėtos įgyveninti kai kurios idėjos, e, kurias pasiūlė e, taryba tam, kad e, PVM įmokos ir įplokos būtų, įmokos ir išmokos būtų administruojamos vienos institucijos ir mm, taip pat skiriamas papildomas dėmesys sukčiavimą vykdom tarptautiniu mastu, kuris negali būti kontroliuojamas valstybių narių lygmenių pastelkus atitinkamą e, mechanizmą gražintą pavėm išieškojimą. Taip pat pasitelktas Eurofisk tinklas, kuriame dalyvauja valstybės narės, besikeisdamos tarpusavę tikslingą informaciją apie e, galimai E, galimas machinacijas PVM srityje, kadangi PVM sukčiavimas neapsiriboja vien Europos teritorijoje, būtina keistis informacija su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su Norvegija, su kuria dėrybos šiuo metu vyksta. Kalbėdami apie stebėseną, turime pabrėžti, kad komisija e, privalo kontroliuoti, kaip yra surinkamos PVM Tai yra reglamentas 1553 39 suteikia tinkamus įgaliojimus kontroliuoti, taip pat e, komisija bendradarbiauja jo struktūros su valstybių narių kompetingomis struktūromis, komisija rengia rekomendacijas, kaip kovoti su pavajam sukčiavimu. Ir galiausiai Europos semestro kontekste taip pat atskiroms valstybėms yra rengiamos rekomendacijos ir visai Europos Sąjungai. Vertinant visas šias rekomendacijas, galime pastebėti, kad raudona e, gyja per visas šias rekomendacijas tęsiasi nuostatas susijusios su būtinybė e, tinkamai laikytis e, patvirtintų strategijų ir veiksmų planų, jas geriau įgyvendinti ir tinkamiau pasinaudoti rizikos valdymo priemonėmis. Antrasis ramstis yra geresnė kova su PVM sukčiavimu, pasitelkiant e, egzistuojančias administracinio bendradarbiavimo priemonės ir e, trečioji sritis tai yra mokesčių administravimo gebėjimų stiprinimas. Tai reiškia, kad pagrindinės funkcijos susijusios su registravimu e, auditais, ginčių sprendimu, dokumentų tvarkymu turi būti organizuoti kuo veiksmingiau. Šią linkmę komisija diskutavo ir apsvarstė visas šias rekomendacijų grupės, tris su valstybėmis narėmis. Šiuo metu rengiamas veiksmų planas, kuriame e, pabrėžiamos prioritetinės atskirų, rekomenda... prioritetinės atskirų rekomendacijų aspektai ir komisija teiks tiek pagalbą valstybėms narėms, tiek ir stebės, ar šios rekomendacijos juose yra įgyvendinamos per atmiausius metus mūsų laukia būtent šis darbas, siekiant užtikrinti, kad priimti sprendimai ir patiktos rekomendacijos yra įgyvendintas. Kaip komisija galėtų padėti valstybėms narėms pasiekti geresnių rezultatų, galima pasitelkti čia įvairias priemonės, kaip minėjau pradžioje, valstybės narės pirmiausia yra atsakingos už savo veiksmus, surenkant PVM, jeigu jos uh, nenori gyvendinti komisijos parengtų rekomendacijų, tai komisijos e, vaidmuo tampa ribotas, nepaisant to komisija ragina valstybės narės pasikeisti tarpusavyje teigiamą patirtimi, nes e, vertinant PVM sukčiavimo atvejus, galima pastebėti, kad kiekviena valstybė narė patiria panašių problemų, taigi keisdamasi sukauptą patirtimi, jos galėtų siekti pažangos žymiai greičiau. Antra galimybė yra gauti techninę paramą. Jos paprašus, tai reiškia, kad valstybėms narėms būtų tikslingai teikiama tinkama techninė parama siekiant pagerinti e, registravimo galimybės, auditavimo pajėgumus ir taip toliau. Šiuo metu komisija, pavyzdžiui, teikia techninę pagalbą tokioms šalims, kurio, e, kaip Graikija ir Kipras, tai yra programinės paramos šalims. E, gavome prašymų suteikti techninę paramą ir iš kitų šalių. Prašom mūsų padėti įvertinti PVM spragą, parengti geresnės kovos su PVM sukčiavimu strategijas. Mokesčių administravimo institucijoms taip pat labai svarbu įsiklausyti ir į verslo nuomonę. Taigi mes esame e, <clears throat> įsteigę PVM forumą ir bendrabiavome su suinteresuotais subjektais, liko tik dvi skaidrės ir e, norėčiau juose Jums pateikti informaciją apie tai, kad be tų priemonių, kurių mes imamės, mums taip pat labai svarbu įsitikinti, ar tos priemonės buvo naudingos, kaip jos yra įgyvendinamos, siekiant komisijos struktūrose sukaupti daugiau patirties ir taip pat, kaip minėjau anksčiau, PVM sistemos modernizavimas, atnaujinimas yra labai svarbus klausimas mūsų darbo tvarkėje. Kalbant apie mokesčių slėpimą ir vengimą už ES ribų, tai e, čia norėčiau paminėti e, e, atitinkamus skirtingus apibrėžimus, kuomet mokesčių sukčiavimo laikomas tyčinis mokesčių nemokėjimas, o mokesčių vengimo apibrėžimo tokio konkretaus kaip ir nėra. Šiuo metu yra svarstamos atitinkamos naujos taisyklės ir komisija reng... 2012 metais parengė komunikatą apie 34 priemonės, kurias galima pasitelkti kovojant su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Paskutinė skaidrė Mes nesame surinkę jokių statistinių duomenų susijusių su mokestinė spraga, yra vykdomas tyrimas įmonės Schneider ir Murphy, tačiau ir tas tyrimas yra pakankamai kritiškai vertinamas dėl šios priežasties komisija dabar yra pradėjusi tinkamą projektą, kurio egoje turėtų būti surinkta tinkama metodologinė informacija valstybėse narėse, siekiant apskaičiuoti e, mokestinės spragą. Ačiū uždėmesi. Ačiū už jūsų pristatytas gėlės išvalgas į e, prietinės vertės mokesčių prarajas, e, mokesčių vengimas iš tiesų yra labai įdomi tema ir dabar kalbės Jensas Gairis. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu paklausti apie galimybės teisėkros institucijoms apriboti mokestinį sukčiavimą PVM srityje. Tai yra e, grįžtamojo arba e, PVM gražinto išieškojimo mechanizmas. Šiol galvau, kad tai galėtų būti toks e, iš tiesų stebuklingas ginklas, siekiant apriboti sukčiavimą PVM srityje. Tačiau, kaip supratau, tai yra viena iš galimybių, tačiau jos jokių būdų nepakanka. Taigi, ką statymų leidėjai turėtų dar padaryti, kad iš tiesų rimtai galėtų apriboti ir veiksmingai apriboti sukčiavimą su prietinės vertės mokesčių bendroje rinkoje. Antras klausimas susijęs su Europos semestru. Manau, kad tikrai mus padrasinote, kalbėdama apie tai, kaip pasitelkus Europos semestrą būtų galima sumažinti tą PVM spragą ir komisija jau yra surinkusi atitinkamos informacijos bei pateikusi rekomendacijas valstybėms narėms, kaip atitinkamus pasiūlymus ir priemonės reikėtų įgyvendinti, ar situacija valstybėse narėse nuo to laiko pagerėjo, nes manau, kad tai yra svarbu tiek nacionaliniams biudžetams, taip pat ir ES biudžetui. Netiesioginė prasme, tai taip pat būtų naudinga. Ačiū. Aš taip pat noriu užduoti klausimą. Nuolat svarstant šį klausimą praktiškai pradedi nuleisti rankas, taigi noriu paklausti visų trijų kalbėtojų, kokių trijų svarbiausių žingsnių mes metu reikėtų imtis mm, gyvena atitinkamas veiksmingas priemonės. Eurofisk tinklas yra svarbus, tačiau Vokietija jame nedalyvauja, tai yra didžiausia ES ekonomika ir nesikeičia tinkama informacija, kiek man yra žinoma, biudžeto kontrolės komitete prieš e, kelis metus e, šį klausimą svarstėme, tai gal būtų gerai, jeigu įvardintumėte valstybės dalyvaujančias Eurofisk e, tinkle ir kurios nedalyvauja. Kitų klausimčių nėra, bet štai kolega Celeris. Labai ačiū. Pane pirmininkė, išklausėme visų pranešimų ir e, jų išklausius apskritai kilo klausimas, ar kas nors veikia ir ar mes pasiekime kokiu rezultatu ir kitas klausimas yra, kiek tie rezultatai yra vertingi. Labai svarbu, kad šiandien surengėme šį klausimą ir galėsime dabar rimčiau pagalvoti apie tai, e, kokiu reikia iškoti sprendimų, kalbant apie PVM spragą, man susidaro įspūdis, kad viena vertus valstybėms reikia pinigų, kad galėtų finansuoti viešojo sektoriaus išlaidas, antra vertus prarandami milijardai, dešimtis milijardų surenkant mokesčius dėl to, kad kiekviena valstybė narė vadovaujasi atskiromis PVM surinkimo sistemomis ir schemomis ir e, taikstosi su tuo, kad didieji koncernai nemoka PVM e, pasiteldami e, atitinkamas galimybės jį susigražinti. Turint omenyje, kad smarkiai padidėjo prekybos internetu apimtis, Vokietijoje šiuo metu 30 procentų mažmeninės prekybos vyksta internetu, kas kontroliuoja, ar iš e, internetinės prekybos apyvartos e, yra surinkami atitinkami mokesčiai. Kalbant apie bendras nacionalinės pajamas, kaip e, mokestinė bazė apskaičiuojant ES biudžetą, taip pat buvo minėta, kad čia yra pasitelkiamos skirtingos metodikos. Ir <clears throat> tos įmokos atitinkamai apskaičiuojamos yra kurias turi atskiros valstybės narės įmokėti ES biudžetą, manau, kad per atmiaus metus reikės atlikti tinkamą vertinimą tam, kad mes šioje srityje užsitikrintume daugiau aiškumo ir skaidrumo. Gerbama pirmininkė, mes kalbame apie labai svarbų klausimą. Dėl e, karuselinio sukčiavimo tai atrodo yra pagrindinė e, sukčiavimo priežastis, dėl to praranda valstybės narės išteklių. Kaip galima išspręsti šią problemą? Galbūt reikėtų paskutinėme etape vartojimo taikyti mokestį. Valstybės narės e, įvertina PVM ir e, jos turėtų susigražinti tai, tą PVM. Ir gal dabar matome, kas vyksta e, vykdant sandorius per e, sieną tarp kelių valstybių narių, kaip vyksta sukčiavimas. Ir reikėtų imtis priemonių, kad būtų galima išrauti iš pašaknų šitą mm, karuselinį sukčiavimo. Ir taip pat kitas dalykas yra nuotolinė prekyba kiekvienais metais. E, tam tikriems sandoriams e, būtų galima taikyti mokesčio tarifą, kuris e, galioja teikėjo šalyje internetinėje priekyboje. Ar yra tam tikros, tikra kontrolė ir kaip, yra, kaip dėl apyvartos ar taikomas šis kriterijus ir kaip ar kai kurios šalis nekenčia nuo tam tikrų nepalankių sąlygų? Pane Busik. Pirmininkė. Dėl jūsų paminėtų dalykų. Norėčiau apie tai su jumis pagalvoti. Pirmasis klausimas, ką galėtų dar teisėkuros atstovai padaryti? Jau keletą kartų buvo kalbėta, jog PVM sistema turi būti peržiūrėta prieš kurį laiką paskelbta balto žalioji knyga ir daug pateikta pasiūlymų joje apie tai, kaip sustiprinti PVM sistemą ir mažiau pažeidžiamą nuo sukčiautojų. Tai yra galimybė, bet ir iššūkis komisijai pasižiūrėti į skirtingas rytis pagal PVM, ką, pagalvoti, ką galima būtų pakeisti dėl tarifo, ar mums reikia e, skirtingų sumažintų tarifų, standartizuotų tarifų, ką daryti su šimtimis ir panašiai. Tai yra vienas iš dalykų minimų žaliojo knygoje. Antras dalykas, kaip valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje. Egzistuoja teisės aktai, numatantis administracinį bendradarbiavimą ir gana plačiai naudojamas jais. Tačiau šioje srityje galima kai ką ir pagerinti galima įdėkti naujus elementus. Vienas iš dalykų, kurie šiuo metu yra svarstomi, yra klausimas, ar nereikėtų atlikti bendrų auditų. Kol kas e, dabartiniai ES teisės aktai to nenumato, bet galėtų tai būti vienas iš ateities dalykų. Bendradarbiavimo galimybės Eurofisk yra viena iš sistemų ir galiu pasakyti, jog visos valstybės narės e, veikia, dirba Eurofisk. E, Eurofisk veikia keturiose sityse, vienas dėl e, customs 242 procedūra, vienas dėl sukčiavimo, taip pat dėl automobilių, laivų, lėktuvų. Ir kitas dalykas, kitas rytis yra observatorija, kur gynasi į PVM sukčiavimą. Uh, Visos valstybės narės dirba pirmoje ketur, ketvirtoje darbo grupėje dėl sukčiavimo ir e, dėl paskutinės ryties. Kitose 26 šalis dalyvauja dėl rekomendacijų pagal Europos semestrą. Tai yra gana naujas dalykas. Europos semestras taip pat ir rekomendacijos e, mokesčio administracijai ir kovo su sukčiavimu srityje komisija labai atidžiai stebės, kaip valstybės narės e, atsižvelgia į rekomendacijas. Dėl internetinės prekybos Tai yra sudėtingas sritis, kaip nustatyti PVM, kaip žinoti, kur jis turi būti matom, mokamas. Komisija bando spręsti šią problemą. E, mini e, vieno langelio sistema e, galbūt pasiteisins, kai įsiregistruojame vienoje šalyje, bet kol kas tai taikoma tik keletui sandorių tipų ir dar reikės pasigilinti ir galvoti, kaip, ką daryti su internetinės prekybos elementais. Man atrodo, kad atsakiau visus klausimus. Dėl Eurofis. You're, um, about whether Germany... Ką galėtumėte apie Eurofisk? Ar jūs klausėte dėl Vokietijos? Vokietija yra pirmoje ketvirtoje darbo grupėje dėl observatorijos PVM ir MTIK, o kitose yra stebėtoje. Tai yra jis stebi, kaip vyksta darbas, ką reikštų administracijai e, šiuose sityse. Bet galima pasakyti, kad Vokietija bent jau stebi ir bando suformuoti savo poziciją. Kas tas vienas ir keturi? E, e, pirmoji sritis yra karuselinis sukčiavimas, o ketvirtoji sritis PVM observatorija. Žiūrima į tendencijas, naujus e, elementus PVM sukčiavime. Galiausiai susiskaidimas fiskalinis pasidalimas Tai yra puikiai, puikias galimybės suteikėtis dalykas visiems sukčiams, nes e, skiriasi mokesčiai, e, skiriasi tarifai ir galbūt reikėtų spausti valstybės narės kad jos siektų tam tikros suartėjimo. Jeigu nebus politinio suartėjimo, tai nepavyks mums veiksmingai kovoti su fiskaliniu sukčiavimu. Sykė atvykę į tą klubą, kuri, kuriame tas klausimas yra jau metus iš metų vis stumdamas iš vieno kampo į kitą, ponas Cvikelė žodis. An... Porą pastebėjimų. Galbūt nebūtinai tai bus oficialus požiūris auditorumų, tačiau keletas pastebėjimų. Pone Grėslė, jūs klausite apie tris svarbiausius žingsnius tolesnius mm, pasižiūrėjus savo auditą, galime pasakyti, kad pirmiausia dėl PVM mes pakartotume tai, ką išreiškėme 2012 metų antrojoje nuomonėje. Mes e, siūlėme, kai atsisakyti PVM kaip vieno iš išteklių šaltinio atsižvelgiant į problemas, kurias nustatė vairios institucijos. E, Šiandieną ponas Lener kalbėjo apie kitus išteklius, kurie būtų sudėtingi, bet ne taip sudėtingi, kaip netokie sudėtingi kaip PVM. Ir tai yra labai svarbi būsimų diskusijų dėl nuosavų išteklių ateities dalis. Kitas dalykas dalis procentas išlaidose. Aš pereinu prie bendrųjų nacionalinių pajamų. Mes jau girdėjome daug diskusijų, taip pat ir parlamentui pateiksime 2004 metų metinę ataskaitą ir ten atsispindės mūsų rekomendacijos e, pagal specialią ataskaitą dėl teisingų BNP duomenų, ar viskas pakankamai sparčiai gyventinama, o galbūt vėl dešimtmetį truks tam tikros, galiaus tam tikros išlygos ir tada gali pasikartoti pernykštė situacija. Aš visiškai pritariu Eurostat atstovai, tai buvo išskirtinė situacija. PVM arba fiskalinis atotrukis. Kalbame apie verslą, elektroninę priekybą, e, duomenis, priekybą paslaugomis, prekimis. Kai kuriuose šalyse tai sudaro 63 milijardus eurų. Ir ta pati šalis sako, kad 23 milijardai eurų surenkami iš to elektronin... Tačiau iš elektroninės priekybos, internetinės priekybos e, surinkama labai nedaug ir tai yra nuostoliai. Reikia veikti ES net ir globalių mastų, nes jeigu priekyba vyksta e, debesyje, tai reikia ir mokesčių administracijų bei auditorių tame debesyje. E, taip pat buvo kalbama apie PVM sukčiavimą Mes atlikome auditą ir auditai su komisijos tarnybomis daug kalbėjo apie tai, apie ką šiandien e, mes e, kalbėjome. Mes pateiksime savo rekomendacijas. Ir jeigu, pavyzdžiui, pirmoji būtų įgyvendinta, tai sumažėtų galimybių sukčiauti, bet taip pat reikėtų daugiau veiksmų. Dėl to aš sakiau, kad krizė paroja, bent jau mums tai atrodo, kad valstybės narės nori dabar labiau e, bendradarbiauti, administracinis bendradarbiavimas gali sustiprėti ir parlamentas bei komisija turėtų pasinaudoti tą atsiradusią situaciją. Kas yra procedūra 42? Tai labai paprasti Paprasta procedūra. Pavyzdžiui, platiniai auskarai yra importuojami iš šalies, kurioje kurio jie pagaminti ir paskui dar kažkas e, pri, papildomai padaroma ir vėl keliauja į kitą šalį. Iš X šalies import, eksportuojama į Y šalį, bet mokesčių mokesčiai nedeklaruojami yra iš šalyje, parduodant prekes. Ir tada greitai prekes yra mm, iš perina muitinės procedūrą, reikia įvertinti importuotojų riziką arba taikyti bendrą ir atskirą atsakomybę. Komisija siūlė tokį principą pritaikyti, taryba nesutiko su tuo. Reikėtų tą uh, procedūrą taikyti e, deklaruojant prekes. Tai būtų įmanoma bendarbiaujant e, mokesčio administracijoms, bet tai yra platesnis dalykas negu audito rūmų rekomendacijos. E, kai yra piknaudžiavimas, sukčiavimai ir paskui prarandami 29 procentai pajamų, apie ką buvo kalbėta. Pos Kalfinas e, turėtų išvykti 18.30, dabar poniai Štafel, poniai Štafel Weber steiksiu žodį, po to poniai Kalfinai. Prašau, poniai Štafel Weber. Thank you very much, uh, madam. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Trys dalykai svarbus turi dabar įvykti. Eurostat Eurostato procedūrinės, Eurostatas gyvenis procedūrinės rekomendacijas, kurias pateikė auditorumai ir mes, e, tai reiškia, kad turėtume veikti greičiau, apie ką aš jau kalbėjau, tačiau mes neturėtume pakengti savo darbo kokybei. Dėl metų trukmės ne patvirtintų duomenų 13 metų yra susidaręs toks atotrukis Ir tik po ketverius, po ketverių metų nacionalinių sąskaitų duomenys yra pakankamai stabilus, kad būtų galima taikyti mokesčius tiems duomenims. Taigi tas principas išliks, tačiau mes neturėtume e, su atvirais, taip vadinamais metais, nežengti toliau, neviršyti ketverių, penkerių metų laikotarpio. Tai yra, e, aišku, sąlyga, kurią galime įveikti, jeigu valstybės narės bendradarbiaus ir kur kas sparčiau išspręs e, visus savo klausimus, problemas, atsakys išlygų. Tačiau mes nenorime tikrai kompromituoti kokybės. Kitas, e, trečias pastebėjimas, mes turime suintensyvinti atlikti partnerių peržiūrą, nes e, statistikos specialistai e, turi būti e, tikri, kad nacionalinės sąskaitos atspindi teisingus duomenis, kad juos galima palyginti, kad jie yra išbaigti. Ir mūsų procedūros gali paspartėti, jeigu sustiprinsime partnerių peržiūrą ir tai per ateinančius metus bus mūsų darbo uždavinys. Kolegai Kalfinu, kaip aukšto lygio darbo grupės nariui, dabar iškart suteikiu žodį. Ah, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami pirmininkai, ponė Greslė, ar tai kolegos, bendra pranešėjai. Pasistengsiu labai trumpai. Tiesiog informuosiu Jūs apie tai, kas vyksta dabar toje aukšto rango darbo grupėje dėl nuosavų išteklių. Manau, kad šios diskusijos yra labai aktualios ir jos turi tęstis, nes kalbame ne vien tik tai apie tai, kad reikia išspręsti problemas dėl PVM, BNP ir panašiai. Ir įsivaizduoju, kad kolegos iš Europos komisijos, audito rūmų tikrai daro viską, kad maksimaliai būtų surinktos įplaukos ir kad sistema veiktų ko galima efektyviau. Bet problema yra ta, kad yra sisteminių problemų kalbant apie ES biudžeto įplaukų sudėtį. Ir aš norėčiau per ateinančias dešimt minučių būtent apie tai ir pakalbėti. Kodėl dabartinė sistema yra problematiška? Pirmiausia, ES politika nėra tvari, pateiksiu pavyzdžių. Dabar diskutuojame Junkerio planą, kaip jį finansuosime, nes kai tik tai atsiranda naujų poslinkių, tuomet Europos biudžete kaip ir nėra galimybių išspręsti tuos poslinkius ir tinkamai juos finansuoti. Dar vienas pavyzdys – jaunimo garantija, kuri parengta dviejiems metams pagal dabartinę daugiametinę finansinę programą ir turi būti primtas sprendimas dėl tos programos pratesimo. Ir toliau yra kitų pavyzdžių, yra daug politikos ryčių, kur nėra užtikrintas tinkamas finansavimas ES biudžete. Kitas dalykas yra nesaugumo ir nacionaliniuose biudžetuose. Nėra ne vienos valstybės narės, kuri fiskalinių metų pradžioje žinotų tiksliai, kiek įneš į ES biudžetą kitais metais. Pirmiausia, taip yra dėl to, kad yra netitikimų tarp fiskalinių procedūrų europinių ir nacionalinių lygmenių ir taip pat dėl to, kad daug pareigūnų ir daug dalykų žvilgintų mokėjimų ir neapmokėtų sąskaitų ir panašiai, tai reiškia, kad iš nacionalinio biudžeto reikia surasti papildomų išlaidų. Ir bijau, kad nėra nei vienos valstybės, kuri finansinių metų pradžioje žino, kaip kiek įneš ES biudžetą per tuos metus. Ir tai yra didžiulė problema. Ir trečias dalykas – vis didesnė mokėjimų problema, neapmokėtų sąskaitų problema, vis didėjančios e, sumos, dėl kurių, kurias įsipareigojusi komisija apmokėti, bet negali apmokėti ir čia reikia papildomų išlaidų tam, kad būtų tos sąskaitos apmokėtos. Ir tai reiškia, kad dabartinė sistema sukuria daug nestabilumo ir nesaugumo. Kokia yra to priežastis? Galime kalbėti apie kelias uh, priežastis, kodėl susidarė tokia situacija, bet daugiausia tai yra susijęs su nacionaliniu biudžetu iš lėšų trūkumu ir tai, kad tų lėšų trūksta nacionalinėme biudžete, nacionaliniai teisės aktų rengėjai, statymų leidėjai ieško būdų, kaip minimaliai sumažinti įnašą ES biudžetą. Žinome, kad paprastai daugiametėje finansinėje programoje yra priimamas valstybių narių sprendimas vienbalsiai dėl įsipareigojimų ir mokėjimų lygmens, jie tiksliai žino, kokias turės sumokėti sumas. Ir taip, taip pat, bėgant metams, ES biudžetas visuomet ne, nepasiekė 1,23 procento nuo BMP, kas yra uh, E, numatyta nuosavų išteklių direktyvoje, kuri buvo patvirtinta prieš keletą metų. Taigi, ne, nepakankamas ES biudžeto finansavimas e, atsiranda dėl suprantamų, suprantamų priežasčių, trūksta lėšų nacionaliniuose biudžetuose, ypatingai esant finansiniams sunkumams. Dėl to nacionalizuojama yra politika ir labai netinkamos vyksta diskusijos ir daug valstybių ieško nacionalinių sprendimų. Esant krizės sąlygoms ir tas Ir kyla klausimas, ar toks požiūris yra efektyvus. Taip pat trūksta ES naudos uh, matomumo, privalumų matomumo. Ir tose diskusijose tikrai yra ignoruojamos tos vertybės, kurias atneša ES. Tas vertybė, vertybės, tą vertę sunku įvertinti piniginiais, piniginė prasme, įvertinti tuos grinus, grinų pinigų srautus ir išsiaiškinti, kokią naudą ES atneša vienai ar kitai valstybei nariai. Daug kalbame apie įvairius biudžeto šaltinius. Ir viena problemų ta, kad BMP nuosavį ištekliai turėtų būti papildomas išteklis. E, taip turėjo būti nuo pat pradžių, kai buvo sukurta ta sistema, o dabar matome, kad tai yra pati vos nedidžiausia mokėjimų dalis ES biudžeta. Bet problema nesusijusi vien tik tai su BMP nuosavų išteklių nedidelė dalimi. Matome, kad kyla klausimų ir dėl paskaičiavimų, kyla metodinių klausimų dėl to, kaip skaičiuojamas PVM, BMP, kyla problemų dėl sistemos skaidrumo, es biudžeto finansavimo sistemos skaidrumo. Ir du žmonės, kurie, tie žmonės, kurie dirba su ES biudžetu, labai sudėtinga paprasta kalba paaiškinti, kiek kiekvienas pilietis ir kodėl tas pilietis turi mokėti į ES biudžetą. Sistema nėra veiksminga, trūksta galimybių lankstumo reaguoti į naujausius įvykius. Ir aš įsivaizduoju, kad e, bus e, naujų sprendimų dėl ES biudžeto ir buvo atitinkama priemonė, kuri, EIT priemonė, kurią parengė Baroso komisija ir yra keletas klausimų, kuriuos reikia aptarti dėl tvarumo ir tai, kad reikia užtikrinti tai, kad ES biudžetas galėtų deramai išspręstas problemas. Kaip tos problemos gali būti išsprendžiamos? Mes visi matome, kad sistema nėra skaidri ir tvari. Ir tai yra ta sistema, turi trūkumų ir aukštų pareigūnų darbo grupė dėl nuosavų išteklių ketina savo galutinėje ataskaitoje pateikti tam tikrus siūlymus, bus bandoma sureaguoti į kelis principus – paprastumas, skaidrumas, lygybė ir demokratinė atskaitomybė. Bet kokiam biudžetui e, taikomi šie principai, skaitant Europos Sąjungos biudžetą, šalia to reikia ieškoti ir Europos Sąjungos ypatumų, daugiau dėmesio skirti pridėtiniai vertai ir apriboti tuos siaurus interesus, atsižvelgti subsidiarumo principą ir fiskalinį valstybių narių solidarumą. E, suverenumą apie tai kalbėjo ponas Levandovskis. Fiskalinės kompetencijos nėra perduodamos keičiant ES e, biudžetą ir nėra bandoma kažkaip nekivaizdžių būdų padidinti ES biudžetą. Mes kalbame apie autonomišką ES biudžetą, bet nedidesnį ES biudžetą. Į tai irgi reikia atsižvelgti. Taip pat reikia, kad būtų nacionalinės e, valstybės galėtų šiek tiek kontroliuoti biudžetą. Ir dabar yra trys sutikimo procedūros nacionalinės vyriausybės gali ne tik tai e, duoti savo pritarimą, bet aiškiai jį išversti, išreikšti. Ir visiškai nereikia trijų valstybės neįsprendimų dėl tos pačios sumos, kuri gali būti į, pervesta į biudžetą ES, jeigu tai e, bus susijęta su tik vienu e, sprendimu nepakenks tai e, valstybėms narėms. Kitas klausimas - sukurti tikrą fiskalinę priemonę. Tačiau aš apie tai dabar nekalbėsiu, nors aukšto lygio grupėje dėl nuosavų išteklių tai buvo keletą kartą specialistų minėta. Mes turėtume įsigilinti ir pasižiūrėti, ar Europos biudžete bus numatyta tam tikrų papildomų funkcijų ir poreikių. Kitas svarbus klausimas - nuo savų išteklių pastovus srautas. Aš e, Manau, kad BNP yra tikras išteklių šaltinis, kai kurios valstybės e, ginčiasi dėl to, bet jeigu tai būtų, tai tuomet ES turėtų daugiau teisų, bet dabar taip nėra. Ir tai tikrai viskas yra mm, sprendimas priimamas nacionaliniu lygmeniu. Nesvarbu, kokio, kokios bus sukurtos naujos priemonės, ir aš jau einu į pabaigą, aš dar gal pakalbėsiu apie potencialius nuosavų išteklių kandidatus. Ir tai yra jautrus, ypatingai jautrus klausimas yra permokų gražinimo klausimas. Tai nuodėja visas diskusijas. Esu įsitikinęs, kad valstybės narės ir įstatymų leidėjai valstybėse narėse ir Europos lygmenių būtų linkę keisti dabartinę sistemą tokia, kai ES biudžetas yra autonomiškesnis ir fiskalinė sistema sklandesnė. Problema yra ta, kad yra daug tų perviršio gražinimo atvejų ir daug išlygų ES biudžete ir juos paaiškinti labai sudėtinga. Tiesiog nėra galimybės paaiškinti tokius e, dalykus ir tai yra galių žaidimas Europos, tary, vadov, Europos ministrų taryboje ir valstybės narės kelia įvairių klausimų dėl PVM supaprastinimo ir panašiai. Tai buvo labai racionalus komisijos pasiūlymas, e, svarstant ankstesnę daugiametę finansinę E, programą, nes tai susijęs su Junktinės karalystės permokos gražinimu. Ir galiausiai grįžtame prie tų permokų gražinimo klausimo. Ir tai yra bendros diskusijos dalis. Buvo racionalus komisijos pasiūlymas, e, tačiau jam nebuvo pritarta, būtent pakeisti tai e, tokiomis iš anksto nustatytomis sumomis ir palaipsniui jų atsisakyti. Uh, Jūs matyt suprantate, kodėl dauguma valstybių narių tam nepritarė, nepateikdamos jokių priežasčių, nes tų priežasčių net ir nėra. Ir toliau, kokie galėtų būti kiti papildomų išteklių finansavimo kandidatai. Aš manau, kad čia reikia kalbėti apie tas rytis, kur ES sukuria pridėtinę vertę. Būtų prasminga apmokestinti uh, jeigu ES toje srityje sukuria daugiau turto. Reiktų tuomet apmokestinti tą turtą ir tas lėšas panaudoti ir toliau investuoti tam, kad padidėtų rinkos potencialas. Aišku, muitų mokesčiai yra tai, kas egzistuoja, PVM, aišku, turi būti supaprastintas, būtų geriau jį supaprastinti nei įsivelti į diskusijas dėl regresyvių mokesčių, regresinių mokesčių. Aš žinau, kad kai kurios neturtingesnės valstybės narės tada turėtų didesnius mokesčius, bet tuomet tai būtų sudėtingai paaiškinama PVM išteklių skaičiavimo sistema ir papildomą vertę gali sukurti taip vadinamas spektro politiką. Aš bijau, kad spektro politika gali sukelti tam tikrų trukdžių ES biudžetui. Ir tai tam tikrose nacionaliniuose biudžetuose jau yra įplaukų šaltinis. Tačiau e, pajamos iš tų dažnių dabar jau nėra e, reali galimybė. E, Toliau bendra rinka, skaitmen, bendra skaitmeninė rinka irgi galėtų būti kandidatas. CO2 emisijos vėlgi buvo minėtos. Janušas irgi siūlė finansinių sandorių apmokestinimas irgi nebloga mintis, ypač tai, kai taip pasiūlė komisija, tai nėra papildomas šaltinis. Aš čia nesutikčiau su ponu, ponu Levandovskiu, ar tai yra europinis ar nacionalinis išteklis. Tai yra nacionalinis, nacionalinis išteklis. Uh, Tačiau komisija tokiu būdu sumažintų nacionalinius įnašus ir poveikis pasijaustų nacionalinėme biudžete, o ne europinėme biudžete, bet europinis biudžetas būtų autonomiškesnis. Taigi yra priežasčių verčiančių manyti, kad toks mokestis būtų įmanomas. Aišku, mes tęsėme darbą ir per kitus darbo grupės susitikimus mes kalbėsime apie įvairių kandidatų pliusus ir minusus, kandidatų į papildomus išteklius. Ir dar vienas dalykas, dabartinė sistema tikrai nėra gera, nėra gera nacionalinių vertinimų, nėra gera, kalbant apie patį biudžetą, reikia keisti ir įvairių būdų yra, kaip būtų galima keisti, bet diskusijos turi būti politinės, nes daug valstybių narių tiesiog laiko diskusijas uh, ties mokesčių lygmenių ir dėl to nėra priimami politiniai sprendimai, dėl to nacionaliniai parlamentai, Europos parlamentas turėtų būti svarbus veikėjai šiose diskusijose. Ačiū. Pina. Ačiū, pana Kalfinui, už e, jo mintis. Mes jau labai dėmiai klausėmės, iš tiesų mes e, neatsižvelgiame į tai, kas vyksta biudžeto kontrolės komitete galbūt arba nelabai žinome, tačiau kalbant apie diskusijas, kurios vyksta biudžeto komitete, tai mums nėra savai suprantamas dalykas paaiškinti piliečiams tą darbą, kurį čia atliekame ir jį pristatyti. Ir Europos pilietybę galbūt e, be abejonės būtų galima kaip nors tapatinti su mokesčių aspektais. Ir būtent ES tą darbą turėtų nuveikti, e, įvesdama atitinkamą mokestį, tačiau e, tai neturėtų būti papildomas mokestis, dar labiau apsunkinantis. Ar ponia Kalfinai tiksi likti kelias minutės, kad ponas Manka jums galėtų užduoti klausimą. Ačiū. Labai džiaugiuosi girdėdamas tai, ką pasakė ponas Kalfinas, tačiau noriu paminėti, kad kalbant apie CO2 apmokestinimą, ponas Levandovskis jau minėjo, kad čia kalba eitų apie dvigubą apmokestinimą. <clears throat> Galbūt Švediją čia galėtume pateikti kaip pavyzdį. Niekur kitur, tik Europos Sąjungoje toks mokestis yra renkamas. Mm, todėl norėčiau, kad iš tiesų būtų išsamei įvertinamas, įvertinama tokio mokesčio taikymo galimybė, nes labai daug tokio mokesčio šalininkų yra tarp mokslininkų. Taigi turėtume pasvarstyti galimybę tokį mokestį pritaikyti, ponas Zelleris. Ačiū, noriu tik patvirtinti, kad ponas Kalfinas įvardino esamas problemas, o mes neturime laiko pakankamai, kad e, galėtume jas išspręsti. Pavyzdžiui, šiandien svarstydami padėti struktūrinių fondų, sąnaudos fondų lėšų panaudojimo srityje, ten neapmokėtų sąskaitų šiuo metu susikaupė už 20 milijardų eurų. Iš praėjusios daugiametės finansinės programos, kalbant apie N plus 1, N plus 3 taisyklės taikymą, e, pagal šias taisyklės atskiros valstybės narės, kaip ir anksčiau, galėtų pateikti sąskaitas už laikotarpį iki 13 metų, kai mes tuo tarpu jau pusantrų metų gyvename pagal naują daugiametę finansinę programą ir yra nustatomos ir nustatytos atitinkamos užduotis finansinės šios naujos daugiametės finansinės programos, joms reikia atitinkamo finansinio pagrindo, sąjungos politika buvo pradėta įgyvendinti vėliau, kai kurie projektai jų gyvendinimas dar neįsibėgėjo, <clears throat> taigi turime šiek tiek laiko, kad apmokėtume ankstesnės sąskaitas, tačiau mes tą skolų kalną dabar nu, nustumsime į 19 metus, kai baigsis dabartinė daugiametė finansinė programa, e, tuo tarpu darybose su taryba mes nusileidome ir e, patvirtinome tam tikrą 15 milijardų spragą tarp asignavimų įsipareigojimams ir mokėjimams, taigi viena vertus mes tą skolų kalną kalną arba finansinių įsipareigojimų kalną stumiame į ateitį, o <clears throat> taryba ir toliau nenuilstamai mums bando užkrauti naujų įsipareigojimų, ar tai būtų makrofinansinė pagalba milijardinė Ukrainai, ar e, pabėgėlių problemų sprendimas ar visi kiti dalykai, kuriuos būtų galima įsivaizduoti atsižvelgiant į e, dabartinius aktualius įvykius, tačiau aš nematau jokios e, galimybės e, dabartinėmis biudžetinėmis aplinkybėmis tos įsipareigomis finansuoti. Jeigu mes dabar svarstytume 2016 biudžetą, tai šie metai bus labai svarbus siekiant įgyvendinti prisimtus įsipareigojimus arba primestus įsipareigojimus susijusius su ES biudžetu. Ir kyla didžius klausimas, ar mes sugebėsime tos įsipareigojimus įvykdyti ir ar išvysime šviesą tunelio gale, nes pagal dabartinę sistemą neišvengiamą mūsų laukia katastrofa susijusi su e, mūsų prisimtais įsipareigojimais ir jų realių įgyvendinimu. Juolab, kad dabar atskiros valstybės narės arba regionai, kuriems, kuriems buvo taikomas iš ankstinis e, finansavimas, dabar turės laukti 2-3 e, metus, kol bus joms kompensuotos panaudotos lėšos. Manau, kad tai jas atbaidys ir atgrasins nuo tolimesnio e, naudojimus europinėmis lėšomis įgyvenę svarbius projektus. Ačiū, daugiau nematau norinčių kalbėti, taigi jeigu leisite. Kalbant apie nuosavus išteklius, iš tiesų nuosavus išteklius sudarė pajamos iš muito mokesčių, jie sudarė maždaug 50 procentų e, es biudžeto lėšų ir e, kadangi buvo deramasi dėl laisvos prekybos susitarimų e, ir jie yra pasirašomi, tai e, nuo savų išteklių dalis, kurią sudaro muitų mokesčiai, šiuo metu es biudžete sudaro maždaug tik 10 procentų, kadangi vis mažiau muitų yra surinkama ir tokiu būdu į Europą galima įvežti gaminius, kuriems netaikomos e, kuriems netaikomi tie patys aplinkosauginiai reikalavimai pavyzdžiui, kaip Europos Sąjungoje, ar mes galėtume įsivaizduoti tokią galimybę pritaikyti tam tikrą taršos mokestį, kuris būtų taikomas į ES įvežamoms prekiams ir tai galėtų būti laikoma tam tikrų protekcionistinių mokesčių, tačiau tai padėtų sukurti naujų darbo vietų ir veiksmingiau konkuruoti su. Ne, gamintojus iš trečiųjų šalių ir galėtume įsivaizduoti e, taršos mokestį iš e, trečiųjų šalių įvežamoms į ES prekiams. E, ir iš šio mokesčio galėtume finansuoti S biudžeto išlaidas. Komisija ponas Junkeris parengė strateginių investicijų planą ES ir mm, bandant e, paimti lėšų iš infrastruktūros tinklų sungimo priemonės ir Horizontas 2020 programų tam, kad būtų suteikiamos finansavimo garantijos šiam investiciniam planui ir tai mums yra neprimtinas, ponė. Kalfinai mes e, steiksime dabar galimybę apibendrinti, šiek tiek piknaudžiaudami dar jūsų vienų salį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš uh, labai gerai suprantu ir aš Nežinau, kaip su tais e, CO2 mokesčiais importuotoms prekiams, jeigu mes e, vietos produkcijai taikome tokie mokesčiai, tai tą tikrai reikia daryti, e, taikyti ir importuojamoms prekiams, nes kitaip gamyba išsikels už ES ribų ir aš esu to šalininkas. Mes turime pasižiūrėti taip pat į tarptautinius ES prekybos sutarti, sutarimus, bet tai yra vienas iš kandidatų mūsų svarstymams tas mokestis. Pirminkė, jūs teisus. E, dėl apribojimų suvaržymų ES biudžete, kokį mes turime planą. Aš galvoju, kad turime vieną labai gerą dalyką. Pasižiūrėkime į tas pačias e, sumas ir pabandykime padaryti daugiau bet manau, kad šiaip negalime be paliovos e, stumti ribų, reikėtų galbūt kitos politikos. Bet tai prieštarauja visai septyniarių metų planavimo idėjai. Pirmą kartą per ES egzistavimą lėšų mažėja ir lankstumas sumažėja iki minimalios ribos. Ponas Seleris kalbėjo apie pabėgėlių problemą. E, žemės dirbimas Nepale ir mes dabar matome, kas darosi su raginimu teikti solidarumo lėšas ES. Mes neman, negalime numatyti tokių dalykų, kai tvirtinamas biudžetas arba reikia tada numatyti daugiau lankstumo galimybių arba e, numatyti procedūrą, kuri leistų pakeisti biudžeto prioritetų prioritetus, ko pagal dabartinę biudžeto procedūrą neįmanoma padaryti. Uh, Kitas dalykas e, e, įsipareigojimai ir mokėjimai. ES biudžetas negali būti deficitinis, bet mes praktiškai sukūrėme tą deficitą su vėluojančiais mokėjimais. Mes galime perkelti mokėjimus į vienerius ar kitus metus ir tai kelias susirūpinimą, nes tai reiškia, kad visas procesas tampa sunkiai suvaldomas. Dėl to nepasakyčiau, kad tai yra sprendimas. Taigi ne tik nauji ištekliai, bet galbūt reikėtų galvoti apie tai, kai parlamentas peržiūrės daugiametą finansinę programą, galbūt šie klausimai galėtų būti svarstomi, žiūrinti procedūrą ir. E, kai e, ir galvant apie tai, kaip tvirtinama daugiametė e, programa. Labai ačiū, ponė Kalfinai, mums parlamentarams jūsų žodžiai yra labai padrasinantis. Mes turime veikti ryštingiau ir to tikimės iš valstybių narių, iš jų vyriausybių. Parlamentas ragina judėti į priekį, stumti e, tam tikras linijas ir užsitikrinti tikrą ES biudžetą. Jūs minėjote eurozoną. Ar Europos finansinio stabilumo mechanizmas nėra eurozonos biudžetizavimo pradžia, nes dabar e, skola yra, e, ben, tampa bendra tam tikrą prasme? Taip, dėl skolos yra taip, bet E, tai daroma fiskalinių pervedimų būdu eurozonoje. Kaip aš žinau, kai kurios valstybės narės nenori to klausimo atverti, tačiau manau, kad kai kurie pervedimai galėtų būti atlikti ir Europos biudžete. Aš kaip suprantu, tai turėtų būti ES biudžeto dalis ir panaudojama ta priemonė tik tai tada, kai. E, tai, kai tai reikalinga, bet valdant e, skolą e, taip pat reikia daryti, e, atlikti pervedimus ir valstybės narės turi laikytis labai griežtų fiskalinių sąlygų. Ir mes tikrai tikimės, kad jūs mums padėsite judėti į priekį. Labai ačiū Jums už apsilankymą ir už Jūsų pasisakymą. Tikrai Jūsų žodžiai labai padrasnantis dėl mums reikia daugiau politinės migracijos Dabar e, reikia apibendrinti diskusijas, pasiteiksiu žodį pranešėjui e, Levandosui, kuris yra ir pranešėjas, ir dalinis pranešėjas. Trumpai, kadangi tikrai labai ilgai dirbome, labai išgirdome vertingų daug pasisakymų, sužinome apie tai, kokios svarbios kai kurios yra pamokos, bet reikia e, ginti tai, ką pasiekėme per pastarosius 25 metus. Ir politikai, dirbantis aukštoje e, darbo grupėje, įskaitant į Bailo Kalfin, užtikrins e, fiskalinį neutralumą, e, fiskalinį suverenumą valstybių narių, tačiau mums taip pat reikia kreiptis į elinius žmonės ir juos įtikinti, kad mums reikia uh, Europos, kad ES biudžetas labiau matoma, bus labiau matomas, sukurs daugiau papildomos vertės ir reikės galiausiai pajamų pusę taisyti, keisti. E, daug kas yra susijęs su e, tam tikrais įsitikinimais ir politikai turėtų taip pat apie tai galvoti. Dėkoju gerbiamam pranešėjui. Leidus gerbiamai biudžeto kontrolės komiteto pirmininkiai, norėčiau pasakyti, jog rytoj ryte biudžeto komitetas prates darbą. Labai atsiprašau, žodis dar poniai Ajalai Sender. Merci, monsieur le président. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau padėkoti svečiams. Uh, už visą šiandien mums pateiktą informaciją. Taip pat norėčiau padėkoti jiems už tai, kad iš tiesų diskusijos buvo labai kompleksiškos ir tai, kad ponas Vailo Kašpin kalbėjo aukšto pareigūnų nuosavų išteklių darbo grupės vardu. Labai esu dėkinga ir ko, už komisijai, už jos darbą Eurostatui. Taip pat jie ėmėsi tikrai labai svarbių pastangų tam, kad pristatytų labai plačiai tą situaciją ir tai padeda mums, padeda mums mūsų darbę biudžeto kontrolės komitete. Taigi tikėkime, kad galėsime dirbti kartu, kad valstybės narės galėtų daryti tai geriau, tai ką turi daryti, bendradarbiauti, teikti informaciją ir taip pat bent jau um, suteikti vilties, kad bus paskatų už tai, kad uh, E, jos sieks geriau bendradarbiauti ir dėl to biudžetas pagerės. Europos Sąjungos pagalbos dėka. Taigi to, tai turi išgirsti ir mūsų piliečiai, būtent išgirsti, kad iš Europos kartais yra ir gerų žinių, ne tik blogos. Taigi aš manau, kad tokie klausimai tikrai mums padės. Pirmininkas tik iš tiesų tai buvo labai gyvos diskusijos, gyvi klausimai. Norėčiau padėkoti poniai Greslei už jos pateiktą pasiūlymą biudžeto komitetui surenkti bendrus klausimus biudžeto kontrolės ir biudžeto komitetams. Dėkoju už tai, dėkoju ekspertams, kurie atvyko ir patikė mums informacijos, kurie leido mums geriau suprasti visą problematiką. Suprantame, kad nėra lengva dirbti šį darbą, bet šios, šioje srityje, kaip ir kitose srityse, aš tikiuosi, kad viskas yra įmanoma ir bus padaryta. biudžeto kontrolės komitetų, komiteto nariams norėčiau pasakyti, kad rytoj, tiksliau biudžeto komiteto nariams norėčiau pasakyti, kad rytoj įvyks, bus kalbama apie pirmojo sutakymo komiteto raundo rezultatus ir kviečiami su tuo susipažinti ir biudžeto kontrolės komiteto nariai 11.40 rengsime tas diskusijas. Šiandien šiek tiek užtrukome. Na ir susitikimas vyks salėje ASP 1G3. Taigi tiek aš tikiuosi, ponė Greslė. Nieko pridurti neturite, ne? Tik tai gero vakaro palinkėti. Thank you.